se potete prendere posto, per favore. Prašyčiau gerbiami kolegos susėsti vietas, jau laikas pradėti. Benvenuto prima di tutto della nostra Commissione al Commissario per la ricerca e l'innovazione. Visų pirma, noriu pasveikinti komisijos narį atsakingą už mokslinius tyrimus, inovaciją ir mokslą, ponė Mary Gigan Quinn. Taip pat sveikinu Danijos pirmininkačius tarybai atstovą, e, pona Ufe Tudal Pedersen. Mūsų svečiai e, galės pasisakyti vos tik mūsų vėluojantieji klausytojai susės, bet reikia dabar griežčiau laiką tvarkyti negu iš ryto, todėl siūlau iškart pradėti. Nedelsdama suteikiu žodį e, poniai Gegen Kvin. Thank you. Um, Ačiū pirmininkė Sartori, gerbiami e, pranešėjai ir parlamento nariai. Dėkuoju įtre komitetui už klausimo apie Horizonto 2020 organizavimą. Taip pat dėkuoju komitetui ir ypač e, Horizonto 2020 pranešėjams už pastangas ir laiką, kurį jie skiria komisijos pasiūlymams. Šiame kontekste galėčiau Jūs patikinti, kad mes esame nusteikę visapusiškai bendradarbiauti iš komisijos pusės. Dabar jau nebereikia e, horizonto 2020 detalių pristatinėti. Savo pasiūlymus jūsų komitetui pristačiau gruodžio mėnesį. Komitete jau du kartus buvo keistasi nuomonėmis tą temą. Sausio 23 ir vasario 27. Tačiau aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir išsakyti keletą pastabų dėl mūsų pasiūlymo konkrečių momentų. Visų pirma, kalbėdama su daugeliu suinteresuotų pusių ir sprendimų prieimėjų per pastarosius keletą mėnesių, aš buvau nustebinta, koks konsensusas yra pasiektas ta tema, kad e, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra būtinos e, Europos ekonomikos ateičiai sukurti ir tai reikalauja didžiulių finansinių investicijų. Taip pat laikomasi bendros nuomonės, kad ambicingas pasiūlymas dėl horizonto 2020 gali iš esmės pakeisti es, iš es, e, Europą, tai kas yra labai reikalinga. Visi prisimename, kad 2011 metais inovacijų e, E, pasiekimų lentelė paskelbtoji parodė, kad augimas ir inovacijos lėtėja ES. ES nenyksta atotrukis nuo pasaulio lyderių JAV, Japonijos ir Pietų Korejos. 27 ES valstybių narių pagrindinis akcentas turėtų būti investicijas iš privataus sektoriaus. Antras dalykas, nors pirmosios reakcijos į horizontą 2020 yra labai palankios, aš žinau, kad dar reikia labai daug padaryti. Galbūt nesutarėme dėl visų detalių ir aš, kiek suprantu, jau šyrit buvo girdėta to pavyzdžių, bet šiuo metu vyksta diskusija ir parlamente, ir taryboje, kuri mums padeda sutelkti dėmesį į tas rytis, kuriuose galbūt reikia aiškiau paaiškinti kai kuriuos iš pagrindinių horizonto 2020 pamatinių principų. Šiuo požiūriu norėčiau išskirti pozityvių sinergijų reikšmę su kitomis e, ES programomis. Tai itin pasakytina apie sanglaudos politiką. Ten bus labai daug dėmesio sutelkta į tai, kad pažanga ir inovacijos klestėtų visose Europos regionuose. Taip pat galiu patvirtinti, kaip ir mano generalinis direktorius ponas Jens Smith, e, kaip pasaulinį kartą keitėmės nuomonėmis į tre komitete, kad Europos komisija daro viską, kad būtų baigtas dokumentas dėl sąsajų tarp Horizonto 2020 ir sanglaudos politikos fondų. Trečias dalykas, norėčiau pabrėžti, kaip kokio radikalaus požiūrio mes laikomės dėl horizonto 2020. Skirtingi sektoriai ir politikos rytis turi būti suderinti, kad mes išspręstume didžiausius iššūkius visuomeniai. Mokslininkai iš skirtingų mokslos ryčių, skirtingi viešojo ir privataus sektoriaus veikėjai bus skatinami dirbti kartu. Vadinasi, reikės uh, sukurti labai sklandų ryšį tarp trijų pagrindinių horizonto 2020 ramščių. Pavyzdžiui, e, mokslinių tyrimų e, esminiai pokyčiai e, galės būti susijęjami su anglės dvideginio sugavimo ir kaupimo technologijomis, nanotehnologijų naudojimu, pakeičiant kai kurias žalvas ir panašiai. Tai buvo yra įtraukta pagal antrąjį pramonės lyderystės projekto ramstį. Tie projektai e, taip pat atsispindi iššūkių visuomeniai trečiajame ramstyje. O kalbant apie daugia disciplinumą, norėčiau Jums priminti, kad socialiniai mokslai ir humanitariniai mokslai bus įtraukti į visus uždavinius visuomeniai. Pirmiausia, galvosime apie galimybės, kurias Europos mokslinio tyrimų tarybai atveria e, pirmasis ramstis - pažangus mokslas. Naujos bendradarbiavimo rūšis ne visuomet atsiras lengvai. Ir, bet potencialus rezultatas yra milžiniškas. Ponios ir ponai, aš labai tikiuosi tolesnių konstruktyvių diskusijų parlamente ir taryboje. Šiandienas renginys yra labai svarbus įvykis šiuo požiūriu. Gerbiami įtrė parlamento dariai, vadovaujant e, poniai Madurel, Karvajo, Eilen Skinner, Lambertui ir Matijas, e, yra iš mūsų pusės raginami dirbti kuo greičiau, kad parlamentas e, pirmąjį svarstymą jau baigtų. Tai būtų labai didelis žingsnis link naujosios horizonto programos. Baigdama keletą žodžių pasakysiu dėl svarbių iniciatyvų numatytų artimiausiais mėnesiais ir manau, kad tai jums labai įdomu. Visų pirma, su džiugesiu pranešu, kad Europos komisija ketina priimti uh, pagrindų komunikatą, era pagrindų komunikatą e, iki 2012 metų. Europos taryba vasario mėnesį e, ir kovo 1-2 dieną pakartojo, kad era turi būti užbaigta iki 2014 metų. Pagrindų komunikate bus numatytos pagrindinės šiam tikslui pasiekti reikalingos priemonės. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokslininkų mobilumų ir karjeros e, galimybėms sustiprinti, Toliau bus kalbama apie mokslininkų bendradarbiavimą, žinių cirkuliavimą, e, taip pat galimybės gauti viešasis e, finansus ir tarptautinį mokslinio tyrimų matmenį. Antras dalykas - tarptautinis bendradarbiavimas mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje bus toliau plėtojamas atskirame komitete komunikate, kuris turėtų būti priimtas iki šių metų pabaigos. Kadangi tarptautinis uh, paveikslas e, mokslo technologijos ir inovacijose labai smarkiai keičiasi, atsiranda daug naujų iššūkių ir e, e, uždavinių. Europa turi prisiderinti prie tarptautinio bendradarbiavimo uh, E, klimato, kad mes tikslingiau e, organizuotume savo veiklą, kad iškirtume konkrečius prioritetus. ES ir valstybės narės turės e, sutelkti finansavimą, kad būtų paremtas tarptautinis bendarbiavimas, ypač horizontų 2020 kontekste. Šiame kontekste bus įvardinami detalūs tikslai, kriterijai ir, oper, ir veiklos principai, kurie leis įgyvendinti, sustiprinti ir patikslinti ES veiksmus šioje srityje. Trečias dalykas, iki šių metų pabaigos Europos komisija pateiks komunikate e, inovacijų sąjungos antrąjį redakciją, peržiūrėtą redakciją. Ten e, bus numatytas naujasis 2012 metų rodiklis, kaip kad buvo numatyta inovacijų sąjungoje, ir tai atitinka 2011 e, metų vasario 4 dienos tarybos išvadas. Žinote, 2011 metais buvo daroma labai daug remiant SBO institucijai ir valstybių narių statistikos tarnyboms. Šiuo metu rezultatai tikrinami ir e, tvirtinami ir e, todėl mes galėsime rodiklį paskelbti tuo metu, kaip numatyta. Trečias dalykas, kurį norėčiau išskirti, yra komisijos darbo programa šiems metams, kurią patvirtino kolegija praėjusiu metu lapkričio mėnesį po to, kai Europos komisijos pirmininkas Baroso parlamente pasakė savo metinę kalbą. Pirmininkė Sartori, baigdama aš galiu pasakyti, kad investicijų mokslinio tyrimų ir inovacijų prioritizavimas dabar yra pagrindinis receptas užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ateityje. Ankstesnė patirtis rodo, kad tai būtų geriausias būdas sėkmingai išeiti iš dabartinės ekonominės krizės krizės. Mes turime nepamiršti, kad reikia spręsti rimtus ekonominius sunkumus, su kuriais susidarė daugelis valstybių narių. Tačiau negalime pamiršti taip pat, kad Europa iki šiol išlieka didžiausias e, pasaulyje ekonominis darinys, sudarantis didžiausią pasaulio BVP dalį, turinti daugiau negu 500 milijonų piliečių su didelėmis pajamomis vienam gyventojui skaičiuojant. Taigi mūsų potencialas išlieka milžiniškas ir aš esu susitikinusi, kad mes tą potencialą galime išnaudoti praktinėmis, veiksmingomis ir efektyviamis mokslinio tyrimų ir inovacijų politikos e, gairėmis. Ir būtent apie tai, ponios ir ponai, Horizontė 2020 kalbam. Ačiū. Grazie al komisario per il suo intervento. Ačiū, e, ponė komisarė. Dabar suteiksiu žodį ponui Uffe Taudal Pedersen, kuris kalbės Danijos kaip pirmininkaujančios valstybės vardu. Ačiū gerbiama pirmininkė, mėly draugai, leiskite man visų pirmiausia padėkoti parlamentui už pakvietimą dalyvauti e, šiuose e, klausimuose. E, man skirto laiko metu aš norėčiau pristatyti matyti e, pirmininkaujančios valstybės požiūrį į Horizontas 2020 programą. 2014 metais turėtų prasidėti šios programos įgyvendinimas ir mes turėtume pasirengti šios programos įgyvendinimo e, pradžiai. Techninė prasme norėtume e, turėtume pristatyti naują požiūrį, tai yra susitarimas su taryba dėl ateities programos naujosios architektūros. Turėtume taip pat sutarti dėl atskirų e, priemonių. E, šis darbas bus tęsiamas pirmininkaujant e, Kiprui ir Airijai. Mes turėtume e, tam tikslui bendradarbiauti glaudžiai su e, Europos parlamentu ir ypač su ITRE komitetu. Ši programa yra tikrai užmojinga e, globalia prasme. Ir todėl labai svarbu šiame procese atsižvelgti į įvairių suinteresuotų šalių nuomonės. Praeitą mėnesį Kopenhagoje buvo ministerijų lygmens konferencija, į kurią susirinko moks, mokslo ministerijų atstovai ir vyko dialogas tarp ministerijų, ministrų e, ir mokslo bei e, pramonės atstovų. Buvo pristatyta daug įdomių nuomonių konferencijos metu, e, tačiau e, įdomiausi iš jų buvo susiję e, su Horizontas 2020 architektūra. Visi sutarėme, kad svarbiausias dalykas sutelkti dėmesį į pažangiausią mokslą. Be to, Europos mokslinių, tarybų, e, mokslinių tyrimų taryba susilaukė didelės e, paramos. E, ši taryba įgyvendino daug labai svarbių reikšmingų priemonių ir darbo, jos darbo kryptis neturėtų keistis. Labai svarbu užtikrinti jaunų mokslininkų judumą, ir užtikrinti jų karjeros galimybės. Taip pat buvo pabrėžta svarba užtikrinti mokslinių e, tyrimų infrastruktūrą, e, pasinaudojant struktūriniais e, fondais ir tai nekarta buvo pabrėžta. Kalbant apie pramoninę lyderystę, Horizontas 2020 turi užtikrinti ir sustiprinti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Turime, turime nustatyti tikslinius instrumentus ir taip pat reikėtų paminėti, kad darbo tvarkėje svarbę vietą užima supaprastimas turi būti nustatytos naujos sąsajos tarp pasitikėjimo ir kontrolės. Bendradarbiavimas tarp verslo ir universiteto turi sustiprėtas ir e, tai buvo e, šiame kontekste pamėtas kaip labai svarbus e, instrumentas. Pak Svarbiausius e, e, pažangiausius e, technologijos yra pagrindinis elementas ir jas reikėtų remti. Kalbant apie pagrindinius iššūkius, suinteresuotosios šalis buvo paragintos pateikti svarbiausių iššūkių sąrašą ir e, taip pat buvo paraginti pasiūlyti e, galimų sprendimų. Ypatingai didelį vaidmenį čia vaidina socialiniai mokslai, kurių, kurių uždavinys kovoti su tarpvalstybiniais e, vis, visuomeniniais iššūkiais. Ar mes kalbėtume apie klimato kaitą, energetikinę saugą ar visuomenės senėjimą. Mes turime pakeisti mąstyseną ir keisti savo veikimo principus. Bet to buvo pabrėžta, kad reikia mokslininkams palikti e, veiksmų laisvę, kad jie galėtų rasti geriausius sprendimus siekiant kovoti su iššūkiais. Horizontas 2020 e, prioritetai turėtų būti suderinti su dabar nustatytais svarbiausiais iššūkiais. Šios ir panašios problemos nuskambėjo ne tik tai konferencijoje Kopenhagoje, bet ir buvo paminėti kai kurių e, kalbėtojų šiandien iš ryto. Išvada būtų tokia, kad esame įsitikinę, e, kad galime iki gegužės pabaigoje, pabaigos taryboje pasiekti susitarimo ir toliau tęsti dialogą su Europos parlamentu, taip pat e, surenkti e, bendrą politikos e, seminarą, kuris numatytas gegužės pabaigoje. Ir šiuo, šiais žodžiais norėčiau baigti pat savo pasisakymą. Dėkuoju, gerbama pirmininkė. Grazie al signor Pedersen. Ačiū. Pone Tudo Pedersen. Dabar džiaugiuosi galėdama pristatyti mūsų pagrindinį kalbėtoją, dr. Burton Lee iš Stanfordo universiteto. Jis yra Europos verslumo ir inovacijų profesorius. Jo profesinė patirtis prasidėjo prieš 15 metų, kai jis e, pradėjo dirbti su strateginio konsultavimo srityje, taip pat e, užsiemė investavimo ir tyrimų klausimais. Jis e, ir Europoje, Vienoje, Prahoje, Dublinė, Barcelonoje dirbo, taip pat Štutgarte. Kaip minėjau, Jis žino labai daug, ne tik apie tyrimus ir žinias Kalifornijoje, bet taip pat ir Europoje. Taigi žodis jums, daktarė Lee. Pirmininkė Sartorija, ačiū už tokią įžangą. Man didelė garbė atvykti iš Silikono slėnio į ES širdį, Bruselį. Kelionė buvo ilga. Tikiuosi, kad trumpa istorija, kurią papasakosiu, bus įdomi ir galbūt skirsis nuo kitų girdėtų šį rytą. Aš noriu priminti, kad esu ne iš JAV, o iš Kalifornijos Respublikos. Turime keletą respublikų, kita yra Tekso Respublika, tačiau apie tai nekalbėsiu. Kalifornijoje juk yra silicijos lėnis. Norėčiau padėkoti poniai Kristina Gutierės Kurtinės, kuri pakvietė mane apsilankyti, taip pat visiems, kas padėjo man organizuojant kelionę. Šiek tiek papasakosiu apie save, o paskui e, pakalbėsiu apie pagrindinės tendencijas Silicio slėnyje, paskui apie pagrindinius matus Taip pat apie tai, kokia yra mano nuomonė apie tikrąją Europos krizę ir taip pat pateiksiu keletą rekomendacijų. Taigi pagrindinė žinia, apie kurią šiandien kalbėsiu, yra poveikis. Tai reiškia užim, poreiki, poveikis užimtumui. Ir suskaidysiu pasisakymą į tris konkrečias rytis, kaip tas poveikis skaidomas pagal septintąją pagrindų programą, su juo ger, esu geriausiai susipažinęs, esu buvęs jos vertinimo ekspertu. Kai kurie šios programos aspektai gali atsispindėti ir horizonto 2020 programoje. Taip pat pateiksiu poveikio analizę ir vertinimą, kaip mes tai darome JAV ir ką tai reikštų vertinant horizonto 2020 programą Taigi, kodėlgi kalbu apie poveikį? Ogi todėl, kad jums, kaip parlamentarams, tai labiausiai rūpi, kągi tai reikš namo, jūsų šalise užimtumui, jūsų šalyje, jūsų mieste regione. E, tai labiausiai rūpi ir JAV senatoriams ir atstovams. Taigi, Svarbiausia, reikia pagalvoti, kaip inovacijos ir tyrimai paveikia gyvenimo kokybę, užimtumą ir visą tai, dėl ko mes gyvename. Taip pat šiek tiek pristatysiu, kadangi esu mechanikos inžinierius, pagal specialybę kalbėsiu apie piltuvus ir vamzdžius. Papasakosiu, kas tai yra, kalbėsiu atvirai, gal tiesmukiškai, provokatoriškai kai kam iš jūsų. Tačiau tikiuosi, kad tai e, pateiks e, kitokią perspektyvą nuo to, kas paprastai girdima Briuselėje ir kitose Europos sostinėse. Taigi trumpai. Pirmininkė Sartori maloniai pristatė mane. Aš esu iš Stanfordo inžinerijos mokyklos kuri yra įsteigusi į tokias įmonės kaip Google, Yahoo, Cisco, Hewlett Packard ir visą eilę kitų, kurios pakeitė pasaulį ir vis dar turi didžiulį poveikį, kurios yra pag vieni pagrindinių darbo vietų kūrimo ir inovacijos kūrimo varikliai ir Europoje. Stanfordo inžinerijos mokykla net ir šiandien yra Silicijos lėnio inovacijų sistemos centre, Aš dėstau Europos verslumą ir inovaciją, vedu kas savaitinius seminarus. Praėjusią savaitę vyko paskutinė sesija, į kurią pasikvietėme įvairiausius vadovus iš Silicijos slėnio įmonių, taip pat kitus atsakingus asmenis. Kalbėjome taip pat apie pradedančiasias įmonės Europoje, aptarėme esančias spragas ir situaciją Europoje. Per pastaruosius ketverius metus, kai dėščiau šį seminarą, kaip matote, išdėščiau tokį žemėlapį pagal šalis, kuriuose įsteigiame įmonės ir taip pat iš kurių šalių sulaukėme kalbėtojų savo seminaruose. Iš tikrųjų sudėtinga apriepti per dešimt savaičių visą Europą, taigi stengiamės kas metą apriepti vis daugiau ir daugiau. Jau antras sykį esu pakviestas kalbėti Europos parlamente. Pirmą kartą lankiausi praėjusiu metu vasario mėnesį, taip pat įtre komiteto kvietimu. Taigi, kas nelabai įprasta amerikiečiai, šiaip jau aš turiu šiokį tokį supratimą apie Europos tyrimų ir plėtros sritį. Taip pat man padėjo suprasti Europos sistemą tai, kad buvau pakviestas dalyvauti Airijos nacionalinėje inovacijų specialios paskirties darbo grupėje. Tai man padėjo suprasti, kaip veikia Airijos universitetai, įmonės ir rizikos kapitalo įmonės. Per pastaruosius keletą metų aš taip pat teikiau patarimus įvairioms Europos pradedančioms įmonėms, Europos regionams, lankiausi įvairiose Europos įmonėse. Daimler Stuttgarte, pavyzdžiui, finansavo vieną tyrimų programą. Taip pat Airijoje vis dar aš patariu kai kurioms inžinerijos įmonėms. Uh, Aš pasikonsultavau su tam tikromis organizacijomis, kurios pateiktos čia, kad įsigilinčiau į dabartinę situaciją. Taigi pereikime prie silicio slėnio. Tie iš jūsų, kas ten nesilankė, galbūt nežinote, tai pasakysiu, kad e, e, regione gyvena apie 3 milijonus gyventojų, 1,3 milijono darbo vietų, labai intensyvi program, programinės įrankos pramonė, per pastaruosius metus metus e, labai greitai 40 procentų augo JAV rizikos kapitalo investicijos. Matote, kad e, mobiliosios ir, e, ir debesų technologijos labai greitai plečiasi, iPhone ir iPad, Windows taip pat pramonė yra labai išsiplėtojusi. Taigi, šios e, lėnyje plėtojasi visiškai nauja ekonomika, kuri e, plėtojasi daug greičiau nei prasnės technologijos. Mobiliosios technologijos e, yra tarpusavėje susijęmos su debesų technologijomis ir mm, planuojame, kad jos abidvi jų sąsaja pasitarnaus labai sveikatos srityje. Taip pat vyksta tyrimai, kaip integruoti įvairius nacionalinių ir E, netgi pasaulio sveikatos sistemų aspektus per šias technologijas. Tačiau, manau, jums įdomiausia būtų, jeigu papasakočiau apie vasario mėnesį atliktą tyrimą, kurios pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į programos, programinės įrangos plėtrą. E, Apple, Nokia, Microsoft programoms Joje dalyvavo įvairiausi žmonės ir buvo nustatyta, kad maždaug 500 tūkstančių JAV darbų buvo sukurta per pasarosius ketverius metus vien tik tai dėl šitų, šitos programinės įrangos programų e, pramonės. Tai yra greičiausiai JAV ir pasaulyje besiplėtojanti pramonė ir Europai tai sudaro labai rimtą iššūkį. Kai kurie Europos regionai nepabrėžia nepakankamai nesuteikia svarbos šiai pramonės ryčiai. Čia matote skaičius, per ketverius metus daugiau 500 tūkstančių darbo vietų visoje, visose JAV. Tačiau dauguma šitų darbo vietų, aišku, yra silicijos lėnyje. Tai yra viena iš sričių, kur matome, kad JAV e, tikrai atitrūksta nuo kitų pasaulio vietų, kadangi Ji vystosi labai dinamiškai, labai greitai. O tradiciniuose e, aukštųjų technologijų sektoriuose to dėja nepastebime. Matome, kad daug Europos pradedančių įmonių taip pat atvyksta į Silicijos lėnį, kad toliau plėtotų savo veiklą ten. Matote dabartinę situaciją. Mes pralenkėme 2000, viršėme 2008 metų lygius. Kalbant apie rizikos kapitalo investicijas, čia matote išskaidimą pagal sektorius. Kairėje matote e, raudoną rudą sritį, ten yra interneto ir programinės įrangos sritis. Grįžtant prie poveikio, mes pakalbėjome apie silicio slėnį, apie tai, kas ten vyksta, kas aktualu, apie tai, kokį poveikį jis daro Europai. Dabar grįžkime prie tų trijų pagrindinių sričių susijusių su poveikiu. Pirmiausia, manau, reikia pripažinti, kad padaryta didžiulė pažanga tiek mąstysenoje, tiek gyvendinant Europos komisijos tyrimų ir plėtros programas. Labai džiaugiuosi, kad Horizontas 2020 aiškiai kalba apie spragų, FP7 programos spragų užpildymą. Ir aš dalyvavau ekspertų vertinimo sesijose tos septintosios pagrindų programos kartu su Europos komisijos ir kiti atstovai sakė, kad nesvarstyčiau komercializacijos kaip galimo poveikio. Aš atsisakiau tai daryti. Tačiau pažanga padaryta didžiulė, rengiant Horizonto 2000 programą. Tačiau taip pat, kalbant apie inovacijų sąjungą, komisarė Gegen Quinn apie tai žino daug daugiau nei aš, vieninga patentų sistema taip pat yra labai svarbi pakalbėsiu apie tarptautinės investicijas, investicijas tarp valstybių. Dirbant Airijos darbo grupėje, turėjau rūpintis produktų dizaino klausimais kaip Airijos inovacijų strategijos dalimi. Dabar Stanford inžinerijos mokykla mm, bendradarbiauja su keliais Airijos universitetais, siekiant perkelti patirtį į Airiją ir manau, kad mes suge... mums pavyko kilstelėti ES dizainą ir jį padaryti taip, kad jisai būtų įtrauktas į Europos strategijas. Pakalbėsiu apie poveikio pasiskirstimą, kadangi esu iš silicijos slėnio, man įdomiausia komercializavimo pradinė stadija, pradinės, pradedančios įmonės taip vertinu e, kerščiausias vietas e, Europoje. Galbūt su manimi sutiksite arba nesutiksite, tačiau mano galva šios vietos e, iš tikrųjų, įskaitant Berliną, Londoną ir Helsinkį, pirmauja verslumo fronte, Ciurichas ir Stokholmas, Dublinas taip pat vystosi verslumo srityje ir taip pat rizikos kapitalo srityje. Ir jeigu tokios jau yra pagrindiniai verslumo karštieji taškai Europoje, kasgi atsitiks po penkerių dešimties metų? atsižvelgiant į potencialias naujas įmonės, kurios bus sukurtos pagal septintąją pagrindų programą, kuria kryptimi jos pasuks. Jeigu nebus pokyčių, kaip skirstomas rizikos kapitalas, daug įmonių iš rytų Europos ir viduržėmio jūros regiono galbūt persikels į kitas vietas Europoje, kad gautų prieigą prie prie paramos kapitalo. Ir tai aišku paveiks e, įvairiausias, e, įvairiausias e, horizonto 2020 programos įgyvendinimo sritis. Ir čia investicijos tarp sienų iniciatyva parengta generalinio įmonių direktorato manau, turi būti glaudžiai susijęta su tyrimo generalinio direktorato veikla, kadangi investicinio klimato situacija taip pat paveiks ir užimtumo situacija, taip pat komercializ... komerci... komercionalizavimo situacija. Dabar kaip tik vyksta, vyksta šios galimybės tyrimas ir rezultatai turėtų būti paskelbti birželio mėnesį. Dabar pakalbėsiu apie poveikio analizę ir vertinimą ir kokį požiūrį mes taikome JAV. Jisai yra nukreiptas iš apačios į viršų. Į viršų. Ir čia pakalbėsiu apie piltuvėlius ir vamzdžius. Mes šiuos terminus naudojame galvodami, kaip e, pradedančios įmonės e, turi eiti per įvairias vystimosi stadijas. Ir kokios yra mirtingumo normos e, skaičiai procentai šitas, kiekvienoje iš šitų stadijų. Apie tai reikia nuolat galvoti. Inovacijų vamzdynai, matote, yra čia, čia yra iškarpa iš Airijos nacionalinės inovacijų darbo grupės galutinės ataskaitos. Šis vamzdynas yra parengtas būtent Airijai, matote, čia yra pradžioje koncepcijos, idėjos, paskui e, pabaigos etapas, kuris reiškia įmonės pardavimą. Ir tos įmonės, kuriuoms nepavyksta, grįžta atgal, kad būtų, taip sakant, perdirbtos atgal į rinką. Tai vienas pavyzdys, kaip mes aktyviai pasinaudojame vamzdynų savoką, kad padėtume suformuluoti inovacijų politiką Airijoje. O čia yra piltuvėlio pavyzdys, čia yra techninės įmonės pradedančios iš pradžių. Matote stadiją, kai šios pradedančios įmonės susiformuoja iš horizonto 2020 e, konsorciumų, paskui eina per tą piltuvėlį įvairiausiose stadijose ir kiekvienoje stadijoje yra tam tikras procentas įmonių, kurioms nepavyksta dėl įvairiausių priežasčių. Daugiausia tokių įmonių paprastai būna pradinėse stadijose, priklausomai nuo šalies ir sektoriaus. ir paskui piltuvėlio pabaigoje yra e, nedidelis sėkmingų įmonių procentas. šie procentai vadinami VC procentais e, tarp ekspertų. Čia surinkama ir panaudojama labai daug realių duomenų, kuriuos paskui galima analizuoti. Ir šio piltuvėlio požiūrio nauda yra ta, kad jeigu jūs planuojate programą, lab, jis labai padeda statistis, po to apibendrinant statistiką, apskaičiuojant bendrą naujų sukurtų darbo vietų skaičių. Šį principą naudoja daug JAV vyriausybės institucijų. Tačiau ši, šis modelis gali būti taikomas MVI augimo stadijoms ir uh, rezultatams apskaičiuoti. Tai yra vienintelė liktis, kurią pamatysite šiandien, ją galėsite patikrinti paskui. Vamzdynų analizės metodos, metodo svarba yra ta, kad jie naudojasi plačiai investuotojai, o taip pat ir politikos, kurie vertindami įvairias programas mm, skirtas verslo paramai. Čia vėlgi pagrindinis veiksnys yra e, nepavyk... tas procentas, kiek įmonių nepavyksta kiekvienoje fazėje. E, raginčiau Europoje irgi e, išvystyti tokį piltuvėlio metodą kiekvienai šaliai. Kai, kurios, kai kurioms šalims bus sunkiau, nes joms trūksta testisnės populiacijos, tačiau tai galėtų būti naujas uh, Mm, jūsų nacionalinių inovacijų politikų elementas, mm, kuris leistų susidaryti įspūdį, kaip seka, kiek atsiranda ir kiek sėkmingai vystosi MVI kiekvienais metais ir kokia yra situacija inovacijų srityje ir kur reikia gerinti situaciją. Tai taip pat labai gerai padeda vertinti palyginti situaciją įvairiose šalise. Taip pat galima vertinti tuos piltuvėlių mo, modelius pagal sėkmingų ir nesėkmingų įmonių skaičių kiekvienoje stadijoje įvairiose sritise. Svarbiausia čia yra paminėti, kad tai yra požiūris iš apačios į viršų, kuris gali būti taikomas vertinant poveikį darbo vietoms. Turbūt bus daug projektų, kurie norės dalyvauti šioje veikloje. Svarbiausia pasirūpinti, kad būtų surinkti visi reikiami duomenys. Tačiau remiantis mano pokalbiais per pastarąsias dienas Europos komisijoje, sužinojau, kad įmonių generalinis direktoratas oficialiai vamzdyno analizės nenaudoja. Ir pataisykit mane, jeigu klystu, bet man susidarė įspūdis, kad ir tyrimų generalinis direktoratas šios analizės nenaudoja, vertindamas septintosios pagrindų programos poveikį. Susidaro man įspūdis, kad darbo vietų skaičiai siejami su uh, ekonominių horizonto 2020 poveikių kyla daugiausiai iš makroekonominių modelių, tačiau nelabai aišku, iš kur surenkami tų modelių duomenys ir kokiamis prielaidomis jie remiasi. E, dabar pereiname prie kitos dalies, kurioje norėčiau pakalbėti apie poveikio dydį kuriant darbo vietas pagal Horizonto 2020 programą. Buvo sakyta, kad e, numatomas poveikis ir mes galime visą laiką tik numatyti, yra tai, kad 2020 metais bus sukurta maždaug 3,7 milijonai naujų darbo vietų per šiuos 12 metų. Jei pažvelgsite į dešinę skaidrės pusę, pamatysite 7,5 langelių. Kiekvienas iš jų parodo tūkstančius darbo vietų sukurtų programinės įrangos pramonėje per pastarosius ketverius metus. Tai galite susidaryti įspūdį, kiek darbo vietų buvo sukurta. Ir tada pasirodys, kad šie 3,7 milijonai naujų darbo vietų parodo, kad darbo vietų kūrimo dydis bus dar didesnis negu kad JAV o išleis investicijų į KT reikės tik pusę tiek. Taigi klausimas, atsižvelgiant į situaciją JAV, kur buvo sukurta tiek daug darbo vietų, vien tik tai programinės įrangos srityje, ar 3,7 milijonai darbo vietų per 12 metų yra tikėtinas skaičius. Ar analizė iš apačios į viršų taip pat patvirtintų tokį, tokį spėjimą. Dabar pakalbėsiu apie ateitį. Iš JAV perspektyvos galiu pasakyti, kad Europos krizė nesusijusi su nacionalinėmis skolomis ar eurų, bet tai yra pagrindinė krizė yra inovacijų krizė. Iš, iš inovacijų krizės kyla visi Europos iššūkai, iššūkiai. Deja, ši, šis aspektas nesusilaukia pakankamo dėmesio iš žiniasklaidos ir žmonių. Kalbėdamas apie inovacijų krizę, noriu pasakyti, kad čia vėlgi labai svarbus yra silicijos slėnis, kuriame sukūrėme daugiausia darbo vietų ir inovacijų visame pasaulyje ir galbūt nuskambės provokatyviai, bet iš silikono slėnio žvelgiant atrodo, kad Europa kenčia nuo nuolatinio mm, greito darbo vietų kūrimo trūkumo, naujų įmonių trūkumo. Taigi, kai Google viešai pradėjo prekiauti savo akcijomis, e, sus, atsirado šimtai naujų milijonierių, jie sukūrė naujų darbo vietų, taip pat ir Facebook tas pats. Taigi, toksai kaskadinis e, naujų įmonių kūrimosi efektas niekada Europoje niekur neįvyko. Pažiūrėkite į Nokia SAP. Per pasarosius dešimt metų iš jų susiformavo tam tikros naujos įmonės, bet tikrai net tokiame lygyje kaip kad Sietle, pavyzdžiui. Nematome iš Europos kylančių naujų inovatyvių produktų Ir manau, kad viena priežastis yra ta, kad Europa ne, nežvelgia pakankamai rimtai į programinę įrangą, kaip kad mes silicijos lėnyje. Tai yra pagrindinis inovacijų ir darbo vietų kūrimo variklis. Reikia į jį pažvelgti rimčiau. Aišku, Europoje irgi yra išimčių, kai kurias iš jų paminėjau. Tačiau, kai nekreipiate pakankamo dėmesio į programinį įrangą, kai grįžtate prie tradiciškai stiprių Europos inovacijų sričių, kaip inf infrastruktūros sistemos, kur Europa dažnai labai lenkia JAV, čia problema yra ta, kad daugikliai šiuose sektoriuose yra daug mažesni negu programinės įrangos sektoriuje. Taigi, jeigu jūs paleidžiate programinę įrangą į JAV, atsisakote jos, tačiau aišku, Suomija, pavyzdžiui, nepasiduoda. Tai ten paskui ir dauginasi tos, tos įmonės. Man atrodo, jums visiškai nereikėtų taip elgtis. Čia turėtume kalbėti ne tik apie silikono, silicio slėnį versus Europą, Galime kalbėti ir apie įvairius Amerikos regionus, pavyzdžiui, Silicijos slėnį ir Detroito regioną, anglies kasybos regionus ir taip toliau. Ten yra tokios pačios problemos. Taigi kelios rekomendacijos, kurias norėčiau Jums pateikti, yra pavyzdžiui tai, kad kartais negalima pasitikėti vien tyrimo institucijomis, kad tik jie sieks pažangos, skatinant komercionalizaciją. Yra įvairiausių problemų tarp Europos tyrimų institucijų, susidaro įspūdis, kad mokslinė, mokslinė patirtis, kompetencija yra vienintelis tikslas. Man atrodo, ją reikia integruoti su kitais tikslais. Ir aš labai palaikau naująją iniciatyvą stiprinti MVI sektoriaus nepriklausomas tyrimų institucijas padedant MVI sektoriui tapti inovatyvesniam. Taip pat svarbu suprati, kad, suprasti, kad tyrimai nėra vienintelis inovacijų variklis. Tai, mano galva, buvo didžiausia e, klaida mums dirbant Airijos inovacijų darbo grupėje, nes jos darbas buvo pagrįstas vien tik universitetiniais tyrimais nebuvo kreiptas pakankamas dėmesys, dėmesys į įmonės. Ir čia Europos komisija turėtų praleisti daug, daugiau laiko, kuriant išsames programas, nes tyrimais pagrįstos inovacijos nėra pakankamas e, tikslas. Taip pat reikia skatinti šeimos įmonės nes jos taip pat turi didelį potencialą. Keletas pastabų dėl projektų organizavimo pagal Horizonto 2020 programą galima būtų didinti intelektinės nusavybės skaidrumą, galima būtų įkurti duomenų bazę ar archyvą. Archy kur būtų registruojama visa intelektinė nusavybė e, sukurta pagal 7 pagrindų programą ir horizonto 2010 programą. Taip pat e, skatinti investuotojų ir verslininkų prog dalyvavimą komercionalizavimo procese įvairiuose konsorciumuose. Kalbėjome apie supaprastinimą. Tai yra labai svarbu, norint, kad JAV ir kitos tarptautinės organizacijos aktyviai dalyvautų FP7 programoje. Mes Stanforde prieš pusantrų metų surengėme seminarą apie FP7, ten dalyvavo ir ekspertų iš Briuselio grupė, taip pat sukvietėme įvairių įmonių, NASA, Stanfordo universitetų iš Berklio, vakarų pakrantės ir po pusantros dienos mm, ir man moderuojant diskusiją ir aiškinant, ką, kas buvo norėta pasakyti komisijos skaidrėse Amerikos kalba. Uh, E, dauguma profesorių mane, kad pinigų buvo per mažai ir kad nelabai patrauklu dalyvauti FP7 konsorciumuose. Taip pat siūlyčiau pagalvoti apie oficialius e, pradedančių įmonių formavimosi tempus. tai sva, labai svarbus mm, našumo matas, kuris naudojamas Europoje ir visame pasaulyje. Taip pat e, dar viena išliekanti problema su, su tais konsorciumais yra kaip užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą. Taip pat labai svarbu išlaikyti rizikos kapitalo pramonę šiuose diskusijose ir veikloje kartu su verslo angelų tinklu. Taip pat perprasti, kaip kinta ir juda tas rizikos kapitalas įvairiose stadijose. Galiausiai keletą žodžių apie tai, ko nėra ES inovacijų darbo tvarkėje, nes tai nėra ES komisijos įgaliojimas, bet šis klausimas yra be galo jautrus ir sudėtingas. Man atrodo, kad universitetų reforma turėtų būti nacionalinių ir tarptautinių inovacijų darbo tvarkių prioritetas, nes jeigu nepakeisite universitetų kultūros, jeigu studentai nebus aktyvūs, kurdami tas įmonės kartu su dėstytojais, jeigu uh, pačiose institucijose nebus grupių siekiančių kultūrinių pokyčių, tai nieko gero neišeis. Europos universitetai turi rūpintis inovacijomis, tyrimais, tačiau taip pat ir verslumu. Aš iš šios programos tikiuosi, kad ji pas, padės pasiekti proveržio. Aš tikiuosi, kad jeigu jūs neišspręsite universiteto reformos e, problemos, e, proveržio irgi nepasieksite. Suomija yra viena iš tų šalių, kuri labai gerai susverkė su šia problema. Aišku, ta veikla Suomijoje yra dar tik ankstyvo, ankstyvame etape, bet jie sąmoningai reformuoja universitetų sistemą, kad visi un, valstybiniai universitetai galėtų dirbti nepriklausomai ir galėtų e, glaudžiau bendradarbiauti su įmonėmis, e, skatinti versluvą. Tokiu būdu pašalinamos kliūtis. Tai tiek iš manęs, dabar laukiu jūsų klausimų ir ačiū išdėmesį. Grazie, dottor Barton Lee. E iniziamo. Labai ačiū, daktarė Barton Lee. Jūs turbūt jau visi matėte, kad mes gerokai atsiliekame nuo plano pagal programą, bet kai ponas Burton Lee atvyko iš pačios Kalifornijos, kurioje mes pernai lankėmės, Mes turėjome jo išklausyti ir turėjome išklausyti neeuropietiškos pozicijos. Kitiems suteikiu po dvi minutės. Aš turiu du klausimus. Pirmasis. Skirtas ministrų tarybai, Danijos ministrui. Su visa pagarba jums išklausiau, ką jūs sakėte, bet dabar jaučiuosi gana pesimistiškai apie dėl tarybos ir parlamento e, dėrybų perspektyvų. Porą klausimų turiu. Negaliu suprasti, kodėl pirmininkaujantį Daniją nusprendė dalyvavimo taisyklių neteikti kitos konkurencingumo tarnybos darbo tvarkiai. Yra tiek daug kintamųjų, finansų perspektyvos trūksta. Tačiau akivaizdu, kad dalyvavimo taisyklės į darbo atvarkę neįtrauktos kitoje konkurencingumo ministrų taryboje. Tuo tarpu parlamentas e, diskutuoja apie horizontą ir dalyvavimo taisyklės. Kokiu mastu ministrų taryba gali iš tiesų tą temą pakalbėti ir kiek jūs e, E, galite e, prisidėti prie daugiamečių e, dėrybų šiuo klausimu. Mes daug tikimės iš pirmininkančios Danijos. Ir jeigu jums nepavyks susidėrėti ar pasidėrėti dėl dalyvavimo taisyklių, jūs tiesiog atsikratysite atsakomybės ir iškils labai daug sunkumų dėrybose tarp tarybos ir parlamento. Gal galėtumėte tai atsakyti ir gal galėtumėte paaiškinti, kaip tai atsispindi bendrame paveiksle. Kalbama, kad biudžetas padidės nuo 6 iki 10 procentų. Ir e, skaičiai paimti iš 2013 metų planų, tačiau vadinasi, 2020 e, metams nustatytas 3 procentų BVP tikslas nebus pasiektas. Įpusėjus dešimtmečiui jau matome, kad tikslo pasiekti nepavyks. Vadinasi, reikia tarybai reaguoti. Komisijos nariai Gėgin Quinn žodis. E, klausimas, atsiprašau. Girdėjome apie rizikos kapitalą, apie verslingumą parlamentas visuomet pritarė e, rizikos pasidalymo e, priemonėms, bet iš esmės viskas buvo orientuota į paskolas, į e, verslo pusę. Netiek daug mes kalbėjome apie patį verslingumą. Jeigu mes gautumėm tokią pusiausvyrą kaip vienas prie penkių, mes turėtumėm daugiau galimybių. O mano klausimas būtų toks, kokia jūsų pozicija to klausimu? Dėl tarptautinės dimensijos. Kokiu mastu Amerikos produktų programos e, gali būti patrauklios ir priimtos. Visoje programų mes kalbame apie tikslus, apie naujas atsirandančias pasaulio ekonomikas, naujas valstybės, tam tikrus klinikinius bandymus, e, daugybę kitų programų per sienas. Klausimas būtų toks, tarptautinėmis sąlygomis strategijas įgyvenant, kaip galima rasti, kokiais partneriais reikia pasikliauti ir kokiomis sąlygomis, kaip galima pagerinti ES pažangiausių regionų veiklą. Cukan. Prašyčiau neviršyti jums skirtų dviejų minučių. Ačiū pirmininkė. Vienas iš jų skirtas komisijos nariai. Tarp kitko sveikinu jūs e, pasirinkus tokį gerą būdą spręsti struktūrinių fondų ir mokslinio tyrimų programų klausimą. Tikimės, kad ši komisijos iniciatyva bus e, pakoreguota specifiškai toms valstybėms, kurios atsilieka gyvenant Lisabonos e, planus. Nes mums reikia tam tikrų paramos mechanizmų, atitinkančių ekonominės paramos e, mechanizmą, kurį dabar turime. Reikia ir technologinės paramos mechanizmo. Jei iš tiesų rimtai kalbam apie pažangos įtvirtinimą visoje Europoje, tai tą turime padaryti. Ir dabar aš kalbėdamas apie pažangą perinu prie Kalifornijos valstijos atstovo pono Burtono Lee, kuris uh, gana kukliai apibūdino, kaip jis įsivaizduoja Europą. Jeigu aš teisingai supratau, daktaras Lee sakė, kad e, Europoje, galėtumėm tai pavadinti, individualizmas paverčia ją pačią tam tikrų neandertaliečių. Nes e, tie, kas nesugeba kurti inovacijų, tampa E, dabartinio žmogaus išnaikinimo objektu. E, mes e, turėdami skirtingą kultūrinį pamatą turime ieškoti būdų susidoroti su šiuo inovacijų rizikos kapitalo deficitu. Ir dabar be abejo dar turime ir E, rimtą recesiją, kuri yra tokia pat e, sudėtinga kaip Junktinėse Amerikos valstijose trečiajame dešimtmetyje. Turime universitetų, kurie labai glaudžius ryšius palaiko e, su kolegomis Junktinėse Amerikos valstijose. Europoje tokio bendravimo trūksta. Ar jūs įsivaizduojat, kaip mes galėtume meiti priekį, nes jeigu niekas nepasikeis, aš ateitį matau labai pesimistiškai. Ačiū, ponas Kelis. Uh, labai ačiū. Pirmiausia, kreipiuosi į tris uh, kalbėtojus, už, uh, kurie pasakė puikias kalbas ir aš noriu Jums padėkoti už tai. Komisijos narė tarsi davė toną. Aš galiu labai atvirai ir sąžiningai pasakyti, kad mes ne mažiname atotrukio nuo Korejos, Junktinio Amerikos valstijų ir Kinijos. E, strategijoje 2020 yra sakoma, kad reikia kurti naujas bendradarbiavimo formas, sinergijas ir panašiai. Daktaras Petersonas sakė, kad Europoje e, reikia daugiau mokslo įtakos, daugiau turi būti padaryta, kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų. Aš noriu padėkoti kalbėtojai uh, už uh, puikų darbą ir už jo pastangas mano valstybė. Aš turėjau garbės uh, pastaraisiais metais dirbti su ES ir JAV delegacija, Peteris Skinneris jai vadovauja, ir mes matome, kad mes galim perimti jūsų patirtį ir perkelti ją į Europą. Mano klausimas būtų toks, pirmiausia, turbūt komisijos nariai. Daktaras Lee išsakė minčių, ypač įvertindamas mūsų pasiekimus, kuriant naujus produktus ir naujas darbo vietas. Sakoma, kad galbūt ne per daug yra investuojama į tai. Ypač jis pasakė, kad patekti į e, švietimo institutus ir universitetus yra e, varom, būtų varomoji jėga. Ar komisijos narė yra pasirengusi tai daryti, ar bus dedamos pastangos, kad mes 2020 metais galėtume pasakyti, kad pasiekim savo tikslus dėl naujų produktų ir dėl kitų e, sričių susijusių su užimtumo didinimu. Ačiū. Grazie, signor Glante. Ja. Ponas Glanteris. Ačiū. Laiko nedaug, todėl aš noriu tik padėkoti daktarui Burtonui Lee už e, labai atvirą prezentaciją, pasisakymą, kuri sukelia mums daug minčių. Klausimą skirčiau pirmiausia pirmininkančios Danijos atstovo ir komisijos nariai. Kaip šešėlinis pranešėjas, aš sutinku su ponu Eileriu, gerbiamas ministrė. Jūs sakėte, kad dėl biudžeto bus susitarta pirmininkaujant Airijai. Vadinasi, kad jūs kalbate apie visus e, horizonto aspektus. O gal jūs siūlysite tam tikrus apkarpimus? Nes galime prašyti, kad e, fondai būtų padidinti kiek tik norime, bet e, iš tarybos visą laiką atsakas yra, kad bus karpama, karpama, karpama. karpama Norėčiau išgirsti iš komisijos, kur bus tas biudžetas mažinamas. Nes būtų labai gaila, jeigu jūs bandytumėt pristatyti parlamentą kaip e, institucija kalta dėl biudžeto sumažinimo. Komisijai. Mes e, norime e, už parengti dirbą pažangiai veiklai E, pažangiai mokslinių tyrimų ir inovacijų politikai. Ar yra įmanoma sukurti konkurenciją tarp skirtingų ES dalių e, pažangos? Jeigu valstybės narės nori pasinaudoti struktūriniais fondais, e, papildydamos juos finansais moksliniam tyrimui, Ar komisija galėtų joms suteikti tam tikrų garantijų, kad to bus galima padaryti? Toliau ponas Rubik. Da. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija apie pinigus yra gyvybiškai svarbi. Žinant, kokia dabar Europoje yra sukurta skolinimosi sistema, negalima optimistiškai verdyti naujų finansavimo perspektyvų. Komisijos narė, kaip ir su smulkiųjų verslo įmonių įstatymu, teisės aktu, gal šiuo atveju reikėtų galvoti apie specialų teisės aktą inovacijos moksliniams tyrimams ir specialaus apmokestinimo šių sričių teisės aktą. Galbūt e, moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, galėtų būti pripažįstami. kaip uh, uh, rizikinga veikla. Uh, bendrovėms reikėtų turėti pinigų, rizikuoti, vykdyti mokslinius tyrimus ir kurti naujoves. Aš lygiai taip pat galvoju apie tam tikrą stabilų fiksuotą mokestį mokslininkams žmonėms, kurie e, dirba mokslo, mokslinių tyrimų srityje. Galbūt jiems reikėtų netaikyti pajamų mokesčio. Tada žmonės dirbantys tuose sektoriuose galėtų e, mažiau kainuoti bendrovėms ir jie patys galėtų daugiau užsidirbti. Komisija turėtų pagalvoti, man atrodo, apie efektyvesnę e, mokslinio tyrimo apmokestinimo sistemą. Ar nereikėtų sukurti 2020 m. veiksmų planą dėl inovatoriško mažų bendrovio apmokestinimo? Ačiū pirmininkė, komisijos narė ir visi kalbėtojai. E, dėkoju Jums už puikias kalbas. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į poną daktarą Burton Lee, kurį mes jau nekartą esame sutikę, taip pat ir kai lankėmės į Silicio slėnyje. E, jūs sakėte, kad inovacijos yra labai e, glaudžiai susijusios su visuomenės atvirumu. Jūs sakėte, kad universitetuose yra labai daug žmonių, kurie yra vyresni negu 80 metų. E, Ir jūs tada pabrėžėt, kad reikia e, orientuotis ne tik į jaunimą, bet ir į pagyvenusius žmonės, nes išmintis e, nėra jaunųjų e, išskirtinė e, privilegija. Mes Europoje kreipiamės į visus, visas amžiaus grupės dalyvauti šiame procese. Gal jūs galėtumėte apie tai pakalbėti? Dar klausimas komisijai. Norėčiau sužinoti, e, kokios sąlygos e, yra keliamos valstybėms narėms, kad jos galėtų pasinaudoti ES politiką. Niderlanduose, pažiūrėjau, dažnai yra e, galvojama apie sektorinę politiką, orientuojantis į temas. Tuo tarpu Europos politika yra labiau orientuota į iššūkius visuomeniai. Kaip galime tuos dalykus suderinti? Kaip galėtumėt pasakyti, kokia yra. E, kokios yra sąlygos keliamos e, valstybėms narėms, kad jos galėtų naudotis ES politiką. Dar klausimas ponui Ly. Jūs kalbėjote apie tikslus naujoms bendrovėms. Ar turėtumėt e, pavyzdžių iš JAV, kur e, pavyzdžių nustatymas naujai atsirandančioms bendrovėms pasiteisino? Ar e, turit kokių minčių tą temą. Su komisijos nare mes jau kalbėjome tą sektorinį požiūrį. Jūs atrodo daugiau dėmesio skiriate programiniai įrangai. Sakėte, kad mes nekreipiame dėmesio į programinės įrankos galę. Bet ponė Ly, mes visi negalim būti informacijos technologijų inžinieriai, mes turim rūpytis ir kitomis rytimis. Jeigu bus pasirimtas sektorinis požiūris, tai e, e, mes tiesiog ver, e, elgsimės priešingai negu kad jūs kalbėjote. Ar mes turim rinktis tarp tų dviejų kraštutinumų, ar galima suderinti tos dalykus? Kortinės. Muchas gracias. E, Pone Gutierės Kurtinės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, mane domina vienas dalykas. Ponas Ly kalba apie uh, koncepcijas, o ne apie konkrečius dalykus. Ir labai svarbu, kad mes pagalvotume e, apie Europos inovacijų koncepciją e, ir inovacijų kultūrą, įvertinimo kultūrą, kuri kūrė aplinką moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Ir mes dirbame labai e, fragmentuotai sektoriais. Europos parlamentas turi e, teikti e, pakeitimų pasiūlymus. Tačiau Europoje vertinimo sistema yra grindžiama nuopelnais. Ir tai gina tik tai vidutinybių interesus. Mums reikia šį modelį pakeisti. Džiaugiuosi, e, ir kol, kad kol kas ne, e, e, apgailestauju, kad universitetai nepakeitė dar įvertinimo modelio, nes be to mes negalime žengti į priekį. Aš norėčiau užduok, užduoti porą klausimų visų pirmiausia komisariai ir ponui Ly. Horizontas 2020 negali būti stebuklinga burtų lasdelė. Pona komisarė, ar būtų galima e, e, išdrysti, jums parlamentas pritartų, peržiūrėti tas problemas, kur, su kuriamis susideda, susiduria valstybės narės ir universitetai, kad pasiektume pokyčių nes jūs juk turite priemonių tam padaryti. Išorinis vertinimas. Europinis universitetų vertinimas galėtų atverti duris e, naujai pažangai. O antrasis klausimas e, e, būtų skirtas ponui Ly pakeitus šią kultūrą, šias koncepcijas, e, galima daug pasiekti. Kalbėkime ne apie biudžetą, apie e, lazerius. Mes per daug kalbame apie pinigus ir per mažai kalbame apie e, projektus. Dėkoju. Pone Toja, dėkoju. Gerbiama pirmininkė, ačiū visiems už pasisakymus. Mano klausimas būtų skirtas poniai komisariai. Mes jau girdėjome, kaip svarbu komercializacija. Svarbiausia pertikti mokslinių tyrimų rezultatus į rinką. Ar galima būtų įsivaizduoti E, tokį dalyką, kurį pasiūlė aukščiausių lygio specialistų grupė. Ar tikrai bandoma paremti tokius produktus, kurie yra inovacijų rezultatas ir kurie yra pagaminti remiantis europinėmis smegenimis? Na, o kalbant apie lėšas mokslinių tyrimų programams ir horizontas 2020. Čia yra neįmanoma pasiekti teritorinės pusiausviros, skleidžiant pažangą. Tai kaipgi mes kartu galėtume, pasinaudodami struktūriniais fondais, sukurti mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Ar galime e, inicijuoti e, tarpdisciplininius projektus, kuriems būtų panaudotos e, abiejų fondų lėšos. Mes kaip parlamentas priimame siūlymus, tačiau turime ir bendro sprendimo teisę. Dėkoju. Ponas Johansson, prašau. Gerbiama pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti kalbėjusiems už labai vertingas pastabas. Ir taip pat norėčiau pasinaudoti progą palyginti Europą su jungtinėmis valstijomis. Ir du konkretūs klausimai. Profesorius Ly pabaigoje sakė, E, kad e, iš tikrųjų ne mūsų atsakomybė yra universitetų reformos, tačiau mes turime įtaką, kaip formuluojame mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, kurios, e, kurioje galime padėti pasiekti atvirumo universitetuose. Todėl mūsų, mano klausimas būtų, ar jūs turite konkrečių siūlymų, kaip mūsų uh, E, e, ateities darbe mes turėtume atsižvelgti šitą dalyką, ką mes galėtume padaryti, kad pakeistume taip Horizontas 2020 programą, kad turėtume įtakos mokslinio, e, mokslinio tyrimų institutams ir universitetams. Antrasis klausimas yra susijęs su jūsų pavyzdžiu dėl silicijos slėnio. Jūs paminėjote Švediją, Suomiją ir kitas Europos šalis. Jeigu mes norime sustiprinti bendrą e, Europos galimybę padidinti, sustiprinti mokslinių tyrimų sritį, kaip mes galėtume sustiprinti atskiras vietovės, atskiras sistemas, pavyzdžiui, atskirose e, šalyse ar atskirose regionuose ar vietovėse, kuriuos jūs šiandien paminėjote kaip labai stipres. I, i, ar per horizontas 2020 paskatinti sinergiją tarp įvairių regionų, tarp įvairių mokslinių įstaigų ir kas būtų labiausiai efektyvu, kad mes apskritai sustiprintume savo mokslinio tyrimo ir mokslo potencialą. Ką jūs pasiūlytumėte, ką, e, ką jūs derintumėte? Dėkuoju. Grazie. Allora diamo adesso la parola. Dėkuoju. Tuomet apgailestauju, bet paprašysiu jūs kalbėti, kaip e, galima trumpiau ir tai e, galioja ir jums, gerbiama ponė e, komisarė, ir jums ponė Ly. Aš kalbėsiu kaip galima trumpiau ir e, atsakysiu kolegai, kuris ką tik pakeitė vietą. Dėl rizikos kapitalo ir rizikos pasidalimo, jūs žinote, kad tai tikrai buvo labai veiksmingos priemonės ir e, jos parodė puikių rezultatų, kad komisijos ir Europos investicijų banko investuoti e, pinigai e, atnešė didžiulę naudą ir didžiulę gražą. Ir Filip Maištat E, ir susite, yra e, siūlymas pakeisti e, tam tikras nuostatas, paskirstant finansavimą, taip pat leisti bendradarbiavimo susitarime numatyti galimybės plačiau panaudoti bendradarbiavimo galimybės ir plačiau įtraukti vidutinės ir mažas įmonės. Nes anksčiau pagrindinis dėmesys buvo skiriamas didiesiams projektams ir didelėms įmonėms. Ir jūs puikiai suprantate apie ką kalbame, kalbėdami apie šiuos projektus. Bus e, parengta e, komisijos tarp internacionalizavimo e, programa. Ponas e, e, Kalas ir Glanteris kalbėjo apie dalyvavimą ir apie pažangą. Žinau, kad generalinis direktorius Smits, aš su juo kalbėjau ir žinau jo nuomonę. Jis kalbėjo apie apie struktūrinių fondų ir horizontas 2020 e, ene, e, sinergiją. Ir aš tikrai matau galimybę, e, kad struktūriniai fondai padėtų sukurti infrastruktūrą ir prie to prisijungtų horizontas 2020, įneždamas pažangiausias technologijas ir pas, tokiu būdu paskatintų profesorius atvykti į tas e, pažangiausio mokslo infrastruktūras. E, ponas Kelly ir Gutierės Kortinės kalbėjo apie modernizavimą universitetuose. Žinoma, jūs e, tai nėra Europos komisijos kompetencijoje. Jūs žinote, kad esu nekartą pasisakiusi, kad manau, e, kad būtina e, modernizuoti nedelsiant esamą universitetų sistemą, e, kad galų gale subliūkštų tas akademinis burbulas, paskatinti universitetus bendradarbiauti su pramonės įmonėmis Ir manau, kad jei jūs pažvelgsite į sistemą e, e, Europos mokslinių tyrimų erdvėje, e, tai pamatysite, kad universitetams yra labai svarbu būti skaidriems. Deja, daugelį mūsų universitetų to nėra ir tai yra iššūkis, su kuriuo mes bandome kovoti ir tam reikalinga jūsų parama. Tai yra problema, kad jauni mokslininkai 95 e, procentai jaunų mokslininkų išvyko į Junktinės valstijas, e, nors prisipažino jie, e, kad yra pasirengę grįžti į Europą su sąlyga, jeigu Europoje bus įdėkta atvira ir skaidri universitetų sistema. Daug, visi e, Europoje priimi, priimami sprendimai turi būti vieningai priimami visų 27 valstybių. Tačiau kai kuriuose valstybėse narėse yra puikių pavyzdžių, kur yra pakeisti mokestiniai įstatymai skatinantis inovacijas ir investicijas į investicijas. Valstybėse e, narėse, kurias aš geriausiai e, pažįstu, visai neseniai e, buvo priimti tokie teigiamą poveikį turintys įstatymai. Pone Toja paminėjo aukščiausio lygio specialistų, technologijos specialistų siūlymą, kuriam mes nepritarėme. Tačiau Mes puikiai suvokiame, kad jeigu yra strateginis europinis interesas arba jeigu yra europinė didelė investicija į e, kokį nors projektą, tai mes kiekvieną atvejį galėtume nagrinėti atskirai. Tačiau mūsų mm, mokslinių tyrimų, e, dauguma mokslinių tyrimų programų yra atviros. E, dėkoju už man suteiktą laiką atsakymams. Dėkoju. Ačiū. Jūs trumpai, tačiau atsakėte į viską. Dabar suteiksiu žodį e, ponui e, Tudal Pedersen. Aš taip pat labai trumpai kalbėsiu. Galiu patikinti, kad mes viską darome, kad uh, E, pastumėtume į priekį diskusiją susijusią su Horizontas 2020. Ir mes puikiai suprantame, kad visame šiame pakete svarbiausias dalykas yra e, dalyvavimas. Šiuo mes esame procese. Ir visos e, valstybės narės turi išnagrinėti šį e, e, paketo pasiūlymą puslapis po puslapio ir pateikti savo nuomonės. Tai darome tam, kad iki gegužės galo tikėtinai e, per Europos vadovų e, tarybą e, pasiektume susitarimo. E, e Ir tai būtų susitarimas dėl ateities pagrindų programos. Ir e, susitikimo metu būtų aptarta e, šios pagrindų programos architektūra. E, aš tikrai esu suinteresuotas su sklandžiu e, bendradarbiavimu su parlamentu. Vyksta įvairios konsultacijos tiek Europos vadovų tarybos metu kalbėjome apie tai ir įžangos metu paminėjau Mes turime gegužės mėnesį surengę politikos seminarą nustatyti visas įmanomas e, problemas ir e, pabandyti atrasti jų sprendimus. Dėkoju, ponas Burton Lee. Ačiū. Aš atsiprašau, galbūt aš uh, atsakymuose atsakysiu ne visus klausimus. Ponas Eiler paklausėte apie e, tai, kiek galima pritaikyti e, patirtį iš jungtinių valstijų Europoje. E, jau e, nemažai yra perimta ateities, e, patirties tiek pat ir iš e, bendrų su Kanada projektų ir generalinis direktoratas užsimantis mokslinių tyrimų klausimais tikrai dirba šioje srityje. Aš tikiuosi, kad tai, ką jūs E, e, matėte, tai yra svarbiausia kultūros ir mąstymo pakeitimas Europoje. Svarbiausia e, paskatinti studentų, dėstytojų, delegacijų, studijų vizitus į Silicio slėnį, kad jie suvoktų mūsų uh, E, mąstyseną, e, pamatytų, kaip mes dirbame universitete. Ir kuo atviresni universitetai, tuo e, geriau. Ir aš manau, matau akivaizdžiai, kad Junktinės karalystės universitetai juda šią linkmę. Dėl e, pono Kelio klausimo dėl naujų produktų ir darbo vietų, aš manau, inovacijų politika, joje trūksta e, tam tikrų grandžių. E, tai yra projektų dizaino problemos. turiu e, galvoje nepakankamą kompetencijos lygį inžinerijos mokyklose. E, kai kas pastebi, kad būtina keisti mąstyseną ir, ir, ir kaip toliau dirbti. Ir aš matau čia nemažą potencialą bendradarbiaujant su, pavyzdžiui, Stanfordo mokykla ar kitais jungtinių valstybių universitetais. Aš e, lab, mes jungtinėse valstijose labai rimtai žiūrime į mokymosi procesą, kai kurie dalykai kai įmanomi jungtinėse valstijose universitetinėje karjeroje Europoje būtų e, neįmanomi. Ir tikrai svarbus aspektas siekiant kiekvieno asmens maksimalaus e, potencialo. Tai į yra iniciatyvos e, e, stebimos kai kuriuose jungtinių valstijų universitetuose, e, vidurio vakarų valstijose, Nebraskoje. Ir kalbant apie tai, ar programinė įranga, ar informacinių technologijų sektorius galėtų E, čia prisidėti ir padrasinti. E, ponios e, Kortinės komentarą aš paantrinčiau jai ir manau, kad turėtume daugiau susitelkti į tai, apie ką mes kalbame silicio slėnyje. Europoje jūs kalbate apie europinę kultūrą. Silicio slėnyje mes kalbame apie įmonių kultūrą ir kiekvienos įmonės kultūrą e, atskirai. Ir aš manau, kad Google form, formaliai e, nusprendė, kokios kultūros bendrovėje jie nori ir labai e, pas, pasiekė didžiulės sėkmės. Tai yra tikrai inovacinė bendrovės kultūra, kultūra ir kultūros pavyzdys. Taigi, manau, mes e, turėtume e, išplėsti savo kultūros savoką. O pono Johnsono e, klausimai, aš nesusipažinęs su europinėmis procedūromis, tačiau kažkas turi žengti į priekį ir paraginti veikti, kad universitetai būtų reformuoti. Jeigu ne jūs, tai kas tai padarys? Kažkas turi imtis lyderio pozicijų šiame e, procese e, tiek e, visuomenės lygmenyje, tiek žiniasklaidos lygmenyje. Europoje stebėjau kai kuriuose mažiau produktyviuose universitetuose, pavyzdžiui, Lenkijos universitetuose, jie tiesiog nežino, kas vyksta už Lenkijos ribų. Jie pasire, e, pasirenka tas sritis, kurios yra žinomos jų profesoriams. Ir aš manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti, skirti mokslinių tyrimų temų pasirinkimui universitetuose. E, e, tiek profesorių lygmenyje, tiek universitetų lygmenyje ir e, e taip pat nacionalinių mokslinių tyrimų agentūrų lygmenyje. E, Junktinėse valstijose šią prasme egzistuoja visiškai kitokia sistema. E, ir Kaip minėta, Horizontas 2020 programoje Europoje yra didžiulis e, pramoninės lyderystės ūkdymo poreikis. E, mes e, turime pasistengti atsiliepti į tą įmonių vadovų švietimo ir mokymo poreikį. E, nes būtina žinoti, kas vyksta ne tik Junktinėse valstijose, bet ir kitur pasaulyje. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems, dėkoju komisariai, taip pat norėčiau padėkoti e, pirmininkavų visos e, valstybės atstovui ir ponui daktarui Burton Lee. Mes atsiliekame pagal savo darbo tvarkę. Dėkoju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 nėra. Ne,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 Bene, diamo inizio ai lavori dando la parola. Na, pradėkime. Trečiojo sesiją. Ir žodis suteikiu poniai Marija de Grasė Karvalio, kuri pasakys iš įžanginę kalbą. Labą dieną, ponios ir ponai, nu, džiaugiuosi galėdama pristatyti šią sesiją, e, kurios tema yra labai svarbi - pramonės lyderystė ir MVI. Pramonė šiandieną yra labai svarbi, atsižvelgiant į ekonominį klimatą. Ypač dėl to, kad dalyvavimas ES tyrimų programuose per pastarosius metus sumažėjo. Taip pat vyrauja tendencija naudoti Europos tyrimų rezultatus įmonėse įsteigtose trečiosiose šalise. Tai nėra gerai, nors ir jų gaminami produktai naudojami Europos Sąjungoje. Be to yra visa eilė tikslų, kuriuos turime pasiekti. Būtent reikia sustiprinti inovatyvių MVI dalyvavimą. Uh, Privačios investicijos į tyrimų ir plėtros rytį turi būti skatinamos. Taip pat reikia remti inovacijas. Be tų bendrųjų tikslų yra keturi iššūkiai, kurie mano galva turi būti sprendžiami kaip galima greičiau. Pirma, kaip užtikrinti, kad mūsų e, svarstymai apie in, apie pramoninę lyderystę būtų pakankamai platus, kad atsižvelgtų ne tik į pramonės lyderystės ramsti, bet taip pat ir būtina sąveika su kitais dviem ramščiais. Horizonto 2020 programoje pramoninės lyderystės ir MVI dalyvavimo diskusijos turi apriepti e, kompetencijos ir socialinių iššūkių ramsti. Kaip užtikrinti, kad taip įvyktų? Antras klausimas, kurį norėčiau pateikti. Kaip užtikrinsime, kad Horizonto 2020 programa apims visą grandinę nuo tyrimų iki rinkos? Komisijos pasiūlymas, kuris yra išsamei apgalvotas, šiek tiek neiškus lieka detalių lygmenyje ir nekalba apie E, inovacijų grandinės e, galutinę dalį. Manau, kad reikia aiškiai apibriežti e, demonstracijos, pilotinių projektų iki komercinis išbandymas pagrindinių projektų apibrieštis ir taip toliau. Kaip daryti pažangą šiose srityje? Antra, yra įvairiausių prieinamų instrumentų. Mano nuomonė netgi per daug. Svarbu, kad mes supaprastintume turimų instrumentų kiekį ir atrinktume tuos, kurie mums atrodo primtiniausi. Norėčiau pateikti pavyzdžių GTI, GPI, PPI ir taip toliau ir panašiai. Kaip galima juos integruoti, tuos pagrindinius instrumentus ir juos panaudoti mūsų tikslams pasiekti. Galiausiai, kaip ir visada, išlieka svarbiausias finansavimo klausimas. Bandomieji projektai ir demonstraciniai projektai paprastai labai brangiai kainuoja. Todėl mums reikia daugelypio požiūrio, nusprendžiant, kuris struktūrinis fondas bus svarbiausias. Taip pat turime užtikrinti suderinamumas su ES valstybės paramos sistema. Dabar laukiu diskusijų ir mm, lauksiu jūsų idėjų dėl to, kaip spręsti šį iššūkį, nes aš esu pranešėja dėl konkrečios Horizonto 2020 programos įgyvendinimo klausimų ir e, man labai įdomios jūsų pastabos kurias galėsiu panaudoti savo darbę, nes smulkmenos yra labai svarbios. Taigi, ačiū ir laukiu šios labai svarbios sesijos. Ačiū. Grazie, la parola Peter Skinner. Ačiū toliau Peteris Skinneris. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu kaip galima trumpiau. Man atrodo, kad Europa kartais eina ratais, kalbėdama apie pra, pramonės finansavimą mažoms įmonėms, o pagrindiniai lyderiai ateina iš kitos pasaulio pusės. Mes turime pačius geriausius finansinius instrumentus o, ir taip pat pačius blogiausius. Ir pastebėjome, kad per krizę toks instrumentų mišinys paskatino žmonės pasmerkti dabartinės finansinės sistemas. Taigi klausimas, kas e, tinka pradedančioms įmonėms, kur eisime nuo 2000 metų rizikos kapitalo planų, kuriuose komisija apibrėžia įvairius procesus, kurie numatė MVI prieigą prie finansavimo. Dar vienas klausimas svarbus yra klasterių plėtojimasis. Jie yra artimi universitetams, korporacijoms. Jie tiesiog susiformuoja. Kaip palengvinti jų augimą, kaip įsilieti į procesą, kaip matėme kaip girdėjome iš ankstesnių kalbėtojų, vien tik tais finansavimo skirimas nieko nepadės. Reikia ir idėjų, reikia ir kitų paskatų. paskatų. Taigi, 2020 horizontų sėkmė priklauso taip pat ir nuo privataus sektoriaus, kuris lygiai greičiai turėtų sukurti instrumentus pritaikytus tokio verslo augimui. Taigi mums reikia bendradarbiauti tarp viešojo ir privataus sektoriaus ir tikrai lieka dar labai daug darbo padaryti. O dabar norėčiau išgirsti mūsų kalbėtojus. Ačiū. Pone Skinneri. Perdodu žodį. Profesoriui Werneriui. Man didelė garbė kalbėti apie pramoninę lyderystę ir MVI. Kalbėsiu greitai, kad baigčiau laiku. Susidurėme su globaliais iššūkiais. Dauguma iš tų iššūkių yra konkretus, taigi turėtume ieškoti ir konkrečių sprendimų, tačiau tuo pat metu yra ir kitų iššūkių, kuriuos pavadinčiau ne konkrečiais iššūkiais. Ir čia yra žmogaus ypatybė. Jeigu pažvelgtume į pramoninę lyderystę, pamatytume, kad reikia apjungti šiuos veiksmus labai struktūriškai. Šiame, šioje skaidrėje pavaizduotas tas santykis nuo pagrindinių tyrimų į, į rinką, nuo išradimo į inovacijas. Dabar pateiksiu keletą pavyzdžių iš E, ir oro erdvės ir kosmoso srities, ką mes vadiname lyderystę orlaivių ir sraigtasparnių ir palidovų pramonėje. Čia mes kalbame apie pagrindinius sėkmės faktorius. Reikia pripažinti, kad reikia Europos bendravimo visose lygmenyse, politinis ir privataus sektoriaus noro sustiprinti atskirus Europos sektorius, taip pat įgyvendinti strategiją harmonizuotai, tačiau prisimant individualią atsakomybę Europos nacionalinių, regioninių ir privačių inovacijos programų įgyvendinime, taip pat e, tinkamai finansuoti inovacijų ir priemonių grandinę. Taip pat e, reikia užtikrinti ekonominės pridinės vertės grandinę. Inovacijų procesas turi būti tinkamai finansuojamas nuo pat pradžios iki tam tikros stadijos, kai perima jau tą finansavimą pramonė. Tai nėra tik idėja, tai yra aiškus metodas, kaip veikia e, oro ir kosminės erdvės pramonė. yra labai aiškiai nustatytos stadijos, žingsniai, kuriuose taip pat numatyta, kur yra nacionalinių tyrimų centrų, universitetų ir kitų vaidmuo. Taigi technologinio pasirengimo lygiai antras ir trečias reiškia, kad žinios kartu sukaupiamas su akademinė bendruomenė, nuo trečio iki šešto žingsnio bendradarbiavimas su pramonė ir taip pat šviečiami nauji mokomi nauji tyrėjai. Mūsų Vokietijos centras yra nacionalinis tyrimo centras. Taip pat mes esame ir Vokietijos kosmoso agentūra. Mūsų misija sako, kad reikia užpildyti spragą tarp pagrindinių tyrimų ir inovatyvaus pritaikymo, kad žinios būtų perkeltos uh, į pramonę. Tai, kaip mes, tai yra tai, kaip mes suprantame mūsų darbą. Aero erdvėje mes e, labai glaudžiai bendradarbiaujame ne tik nacionaliniu, bet taip pat ir Europos lygmeniu ir pasaulyje su įvairiais partneriais. Ir džiaugiamės, kad Horizonto 2020 programoje numatyta galimybė bendradarbiauti su NASA JAV. Jeigu pažvelgtume į aeronautiką, matome, kad aiški yra strateginė e, tyrimų ir inovacijų darbo atvarkė. Mūsų tikslai iki 2050 metų yra labai aiškiai apibriešti, atsižvelgiama į rinkos poreikius, tyrimų galimybės ir taip toliau. Taip pat labai svarbu, kad ši darbo tvarkė būtų sėkminga atsižvelgti į tai, ką mes darome. Reikia pripažinti aero nautiką ir oro transporto sistemą kaip svarbu Europos prioritetą. Taip pat reikia numatyti pritaikytus e, informacinių technologijų paramos mechanizmus, taip pat apmokyti kompetitingus ir motivuotus žmonės ir užtikrinti tiekimo grandinę ir MVI inovacijas. Dabar pereiname prie e, kosmoso. Čia, aišku, turime tarptautinę erdvės, tarptautinę kosminę stotį, taip pat e, įvairių satelitų, po palidovų kontrolės centrų. Klausimą visi šie aspektai yra industrializuoti, taip pat yra pagrindinės programos Galilėjo ir GMS. Ir norėčiau priminti, kad GMS turi būti finansiškai, finansavimas jai užtikrintas. Ar šie aspektai yra šiaip savo erdvės aspektai? Ne, gal, per Galilėjo galime patenkinti ir visuomenės poreikius, pavyzdžiui, sumažinti triukšmą šalia oro uostų. Taip pat galime užtikrinti traukinių eismo saugumą, naudojantis e, traukinių susidūrimo vengimo sistemą. Taip pat galima pasitelkus e, kosmosą išspręsti energijos problemas, nagrinėjant energijos potencialą visame pasaulyje. Mums reikia ne tik pramoninės lyderystės, tačiau taip pat ir bazės, ypač kalbant apie kosmosą, visuomenės lyderystės, kurią turi apibriežti įvairios valstybės narės. Europos erdvės agentūra turi įsitraukti taip pat. Ir pereinu prie rekomendacijų, kad užsitikrintume Europos pramoninę lyderystę, labai svarbu įgyvendinti tyrimų ir inovacijų programas E, užtikrinti tinkamą finansavimą visuose lygmenyse, taip pat užtikrinti finansavimą horizonto 2020 programai, atitinkamai e, Lisabonos tikslams, taip pat reikia numatyti atitinkamus įrankius e, pritaikytus tiek mažiems, tiek dideliems projektams, o taip pat numatyti patrauklias finansavimo sistemas visiems suinteresuotiems veikėjams, o taip pat užtikrinti e, pridėtinės ekonominės e, vertės grandinės užbaigtumą. Ne, ne, neužtenka pe, pereiti nuo vienos aeronautikos disciplinos prie kitos. Mes turime taip pat e, susijęti įvairias sritis, pavyzdžiui, robotų erdvėje, kosmose prie robotų medicinoje. Įvairius aspektai turi būti tarpusavėje susiję. Taip pat svarbu abipusę sąveiką tarp šių sektorių ir reikia sugalvoti, kaip tą užtikrinti. Taip pat svarbu bendradarbiauti įvairių sričių ekspertams, dirbantiems skirtingose sektoriuose. Taip pat pramonė tiek, tiek tyrimų srityje, tiek rinkoje matome, kad rezultatai pasiekti viename sektoriuje gali būti panaudoti ir kitame sektoriuje, kaip pavyzdžiui, kosmoso ir medicinos. Ačiū uždėmesi. Grazie, signor Warner. Ačiū. Toliau žodis. Uh poniai Kiarai Dekaro, kuri yra iš e, Europos priekybos asociacijos e, verslo angelų organizacijos. Ačiū labai už e, pakvietimą ir ačiū, kad išlikote dar šioje salėje. Nelengva išlaikyti dėmesį po pono Bortono Ly pasisakymo, kuris buvo nepaprastai įdomus Aš esu EBAN, Europos priekybos asociacijos e, verslo angelams, e, naujų atsirandančių bendrovių fondui ir e, ankstyvų rinkos veikėjų. Ir aš jums trumpai paaiškinsiu, kodėl aš esu, kodėl aš galiu aktualiai pasakyti šią diskusiją. Kas yra tie verslo angelai? Noriu aiškiai e, įsitikinti, kad suprantame, jau kalbame apie tos pačius dalykus. Noriu paaiškinti, ką mes e, įvardiname kaip verslo angelus. 27 e, valstybės narės su mumis dirba ir vadovomės to pačiu apibrėžimu. Tikimės, kad e, tas apibrėžimas gali būti naudojamas visoje Europos Sąjungoje. Nežinau, ar esate girdėję apie verslo centrą anksčiau. Tai yra privatas asmenys, privatus investuotojai, investuojantys savo nuosavus pinigus į naujai atsirandančias bendrovės. E, jie yra atsakingi už investicijas ir sprendimus, tai yra skirtumas tarp pagrindinių verslo angelų ir naujai atsirandančių bendrovių. Jie e, rūpinasi taip pat ir e, pinigų panaudojimu. Paprastai verslininkui yra pasiūlomas tam tikras galimų klientų tinklas. Ir žinoma, turi būti laikomasi tam tikrų etikos taisyklių E, pinigų neplovimo taisyklių ir panašiai. Vidutinės verslo angelo investicija yra nuo 25 iki 220 tūkstančių eurų. 220 tūkstančių paprastai investuoja 2-3 investuotojai, e, sutelkdami savo lėšas į vieną. E, tai yra finansavimo grandinė. Jeigu gerai matote, prieš įsisteigdamos bendrovės E, e, kreipiasi e, į draugus, artimuosius, ieškodami investicijų. Jeigu to lėšų nepakanka, tada yra kreipiamas į verslo angelus ir yra investuojama net iki 500 tūkstančių eurų. O po to jau yra kreipiamasi į e, tolesnį lygmenį ir pinigų rasti yra labai sudėtinga. Čia yra pasiekiamas kritinis etapas tarp e, projekto komercializavimo ir e, įsteigimo. Kapitalo e, trūkumą paprastai padengia nauji veikėjai. Mes turime angelų sindikatus, e, tam tikrus naujai atsirandančių e, įmonių fondus, ir stengiame savo asociaciją atstovauti visus veikėjus e, susijusius su tomis finansavimo, investavimo e, galimybėmis. Čia sąrašas visų bendrovių, kuriams padėjo verslo angelai. Ši skaidrė labai svarbi, nes e, dauguma šių logo jau yra pažįstami. Vadinasi, verslo centrai yra labai svarbus ekonomikos augimui remti ir darbo vietų kūrimui ilgesnėje perspektyvoje ką, ko ieško verslo angelai. Atsakymas e, iš paties verslo angelo būtų toks. Svarbiausia e, kokybės ženklas yra žmonės ir komandai, kurie investuoja. Ir e, žmonės turi turėti aišku verslo planą ir e, išėjimo iš problemų strategiją, jeigu tai reikalinga. Žinoma, Taip pat reikia žinoti, ar yra investicinių partnerių ar ne. E, turime mm, pažvelgti skaičius, 20 tūkstančių bendrovių maždaug per metus susilaukia verslo angelų pagalbos. Kaip verslo angelų tinklai yra organizuojami? Jie turi tam tikras grupės, kurios vadinasi tinklai, jie gali dirbti vietos, regionų arba sektorių lygų. šių tinklų verslo modelis labai skiriasi, dauguma jų yra valstybinė, jos remia valstybė, vyriausybė, keletas iš jų yra privatus ir nariai turi mokėti mokestį. Taip pat yra imamas sėkmingų investicijų mokestis, sėkmės mokestis. Yra biznio verslo angelų grupė, e, kuri parengę, peržiūri sandorius prieš juos investuodami. Mes šioje asociacijoje atsavavome visus suinteresuotus veikėjus ir pavienius investuotojus ir verslo angelų tinklus. Taip pat e, ir e, idėjų fondus, naujų bendrovių fondus. Galiu tik e, pris, parodyti čia, ką mes darome Bruselėje. Matote šiek tiek duomenų skaidrėje. Keletą skaičių. Kaip jau sakiau, rinka e, yra maždaug 3,4-4 milijardai eurų per metus. Lyginant su juos, tai yra labai mažas skaičius. Mes suskaičiavome, kad maždaug 75 e, tūkstančiai. E, yra um, skiriami Čia mūsų narių skaidrė, matome, kiek investicijų yra atnešama į kokį sektorių. Ponas Boitin Lyjo apie tai kalbėjo, turbūt sunku su jo skaidrėje matyti iš tiesų, bet e, e, čia parodome, kokios sumos investuojamos ir kiek sandorių sudaroma. Šioje skaidrėje bendrai pristatau, ką mūsų asociacija daro. Aš jums galiu papasakoti, kokios patirties mes sukopėme per pastarosius dviejus metus. Mes vykdome Europos projektą, kuris vadinasi Access ICT. Informacijos e, technologijų bendrovė įsteigė e, tą projektą, pagal kurį buvo numatyta investuoti daugybę bendrovių bandėme įvertinti maždaug 20 tūkstančių bendrovių, kurios e, pasinau, projektų, atsiprašau, kurie uh, gavo e, pinigų iš ES uh, e, pagal uh, um, įvairias programas ir žiūrėjome, kokiu realių galimybių mūsų investuotojai gali tikėtis. Galvojame apie galimybės mokyti to žmonės ir bandėme įvertinti galimybės investuotojams. Ši programa buvo gyvenama dviejus metus rengėme keletą renginių visoje Europoje, kvietėme mokslininkus iš įvairių universitetų, kurie pristatė savo mokslinio tyrimų programas investuotojams. Dabar projektas beveik baigėsi ir jau turime šiek tiek lėšų radę ir finansavimo. Turime parengę politikos rekomendacijų komisijai. E, galime e, pas aptarti, kas, būtų galima kas galėtų būti pagerinta, suteikiant lėšas mokslinio tyrimų programoms ar projektams. Įvertinome mokslinio tyrimų ir inovacijų projektus Europos komisijoje, dauguma jų yra susiję su komercializacija. Ar visi projektai yra rizikingi nuo pat pradžios? To pasakyti ne visuomet galime nes e, neretai mes neturime pakankamai informacijos e, apie e, tokius projektus. Komisija parengė visą sąrašą mokslininkų, kurie susilaukė ES finansavimo. Mes susitikome su visais tais žmonėmis, bendrovėmis, tai yra informacijos komunikacijų technologijų srities E, bendrovės. Ir mes bandėm joms išaiškinti savo koncepciją ir įtikinome juos ateiti pas mus ir pristatyti savo planus investuotojams. Kitas dalykas, ko trūksta, trūksta informacijos ir iš investuotojų pusės. Nėra daug e, mokslininkų, kurie gali pristatyti savo projektus tinkamai, o investuotojams yra labai sunku suprasti, kokias galimybės e, komisijos turimas portfelis atveria. Negalima kviesti e, mokslininkų pristatyti savo projektus kartu su bendrovėmis, taip paprastai vyksta vėliau. Investuotojai paprastai um, leidžia suprasti, kad mokslinio tyrimo projektai turi būti pristatomi specialiai jiems organizuojamuose renginiuose. Intelektinės nusavybės teisų reikšmė taip pat yra labai didelė. Trumpai pristatysiu rekomendacijas politikos kuriejams. Jau ponas Bortonas kalbėjo apie tai. Turime kalbėti apie gebėjimų didinimą investuotojai turėtų dalyvauti įvertinant projektą visose etapuose. Pirmiausia, kai komisija vertina projektą, verslininkas, investuotojus, rinkos atstovas turėtų prisidėti ir dalyvauti vertinime. Investuotojai, verslininkai turėtų būti, turė, sekti projektą visose etapuose, tol, kol tas projektas taps, bus parengtas investicijoms. Ta reikia daryti nuo pat pradžios, ne tik vėlesnėme etape. Tai naudinga, kad būtų palengvintas kelias e, nuo mokslininko iki rinkos produktui. Investuotojai turi būti įtraukti visus etapus ir, kaip aš jau sakiau, tai yra susijęs su investuotojų informatumu ir jų pasirinkimu investuoti Trečias dalykas - specialių bendro investavimo fondo sukūrimas. Kaip ponas Burton Lee kalbėjo, yra sukurta ekspertų grupė ir e, jie rengia rekomendacijas e, e, kryžminiams sektoriams. Ir e, manome, kad tas bendro investavimo fondas galėtų bendradarbiauti su verslo angelais skirtingose lygmenyse. Kartu su tais fondais turėtų būti akcentuojamas tai, apie ką kalbėjo ponas Rubikas - mokesčių paskatos. E, tai ne Europos reikalas, dėl to yra sprendžiama vietoje, tačiau turime suprasti, kad mokesčių paskatos turi būti kuriamos ne tik naujoves kuriančioms bendrovėms, e, bet ir investuotojams, kad ir jie mokėtų mažiau mokesčių, jeigu jie investuoja į rizikingas bendrovės, rizikingą veiklą. Junktinėje karalystėje, kai žinia, tai jau duoda puikių rezultatų. Šis klausimas priklauso vietos lygmenių, tačiau norėtume, kad būtų sprendžiamas jis ir čia, pateikiant rekomendacijas valstybėms narėms. Mes turime toliau skatinti savo rinkas ir dabar, pritaikydami Horizonto 2020, turim galimybę tai padaryti. Grazie. La parola alla signora Loredana Ghinei. Dėkoju. Loredana. Dana Gynėja. Dabar žodis jums. Jie atsakinga už mokslinius e, tyrimus ir mokslą. Dėkoju. E, aš kalbėsiu kolegos e, vardu, kuris negalėjo šiandien atvykti. Europos 2020 tikslai e, e, yra labai ambicingi. E, numatyti ambicingi aplinkosaugos tikslai siekiant sukurti mažai anglės dvidenginio į aplinką išmetančią ekonomiką. Ir aišku, kad siekiant šių tiklų, tikslų inovacija yra vienas iš pagrindinių priemonių. Kai sakau inovacija, kalbu ne tik apie naują verslą, apie naujas įmonės, bet ir apie visuomenę. Taigi mums reikia šiam instrumentui Horizontas 2020 suteikti aišku politinį signalą ne tik e, finansavimo prasme, bet ir sistemos prasme. E, e, daugelis institucijų yra pasirengusios kovoti už ES augimą. Mes pritarėme, kad supaprastinimas yra e, labai svarbus e, dalykas gerinant inovacijų sąlygas. Kadangi šie finansiniai instrumentai turi būti integruoti ir koordinuoti ir e, kaip komisarė Gegen Quinn paminėjo, būtų svarbu uh, E, tik tai numatyti, kaip tai galėtume įgyvendinti praktikoje. Vienas iš praktinių priemonių galėtų būti pasinaudojimas Europos e, technologinę e, priemonę. Vienas dalykas, kurį pasiekėme numatydami horizontas 2020, tai atskyrėme mokslinius tyrimus nuo inovacijos, nes tai nėra tas pats. Inovacija e, paprastai padeda mokslinių tyrimų rezultatams atsidurti rinkoje, todėl yra labai svarbi ta pramoninė lyderystė. Demonstraciniai projektai yra lemiami, kuriant e, efektyvę inovacijų politiką. Siekiant supaprastinti valdymo ir atskaitomybės e, procedūras apie projektus, reikia nustatyti aiškės e, pramoninio valdymo taisyklės. Ir 35 procentų tikslas, e, kad projektuose dalyvautų smulkios ir vidutinės įmonės yra labai geras, tačiau turėtume aiškiai numatyti, kokios priemonės turi būti naudojamos. E, kalbėdami apie smulkės ir vidutinės įmonės turėtume kalbėti ne vien tik tai apie inovatyves smulkės ir vidutinės įmonės, e, turime nepamiršti ir tradicinių e, smulkių ir vidutinių įmonių. Nes smulkios ir vidutinės įmonės tai yra mūsų ekonomikos pagrindas. Ir jos tikrai turi, gali atnešti daugybę naudos Europai ir sugražinti į e, Europą į e, konkurencijos e, varžybas šalia kitų šalių. Buvo pasisakančių, kad kad inovacinės įmonės neatsiranda iš dangaus ir viena iš Europos stiprybių yra E, sklandus integruotas tinklas tarp didelių ir, ir smulkių įmonių. Ir mes turime atsižvelgti į e, geografinius Europos verslo privalumus, kadangi jos gali remtis viena kitos gebėjimais. E, raginimuose kurti pramoninę lyderystę E, projektus e, reikia griežtai vertinti ir atrinkti ir nustatyti aiškius mokslinius e, kriterijus. Būtų labai puiku, jeigu tie vertintojai galėtų būti ir pramonės sektorių atstovai. Mes sveikiname galimybę šimtų procentų padengti tiesioginės sąnaudas, nes bendros sąnaudos E, yra labai didelė našta visoms smulkioms ir vidutinėms įmonėms. E, ir būtų labai gerai e, padidinti netiesioginių sąnaudų padengimą iki 30-40 procentų, kadangi bendrovės patiria daug daugiau netiesioginių sąnaudų nei 20 procentų. Privačios, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė yra labai svarbus E, instrumentas, kuriant mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus prioritetinėse srityse. Kaip mes galėtume e, to pasiekti? E, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės turėtų išnagrinėti inovacinės galimybės ir turėtų būti pritaikytos inovacijoms. E, ankstesnė pagrindų programa buvo skirta e, vis grinai moksliniams tyrimams. Ir e, galbūt mums dabar reikėtų pagalvoti apie naujų priemonių taikymą. Mes turime pasistengti, kad visi mokslinio tyrimų projektai buvo, būtų arti rinkos ir kurtų pridėtinę vertę, kuri mums visiems reikalinga. Valstybių narių įsitraukimas yra būtinas e, šioje srityje, e, kad užtikrintume geresnę bendro programavimo iniciatyvų apibriešti. Ir galiausiai norėčiau pasakyti apie e, chemijos pramonę ir keletą E, pasiūlymų, kuriuos norėtume pateikti. Ne tik valstybės narės, ne tik e, e, Europos komisija ar Europos parlamentas, kadangi kalbame ne vien tik tai apie pinigus. Esu tikra, kad mūsų bendrovės ir toliau bus įvona, inovatyvios pasauliniu mastu ir mums reikia reikia sukurti europinę pridėtinę vertę, kadangi turime konkuruoti su kitomis pasaulio valstybėmis. Mums reikalingas inovacinis modelis, kuris tiktų Europai, kuris būtų pagristas stiprybėmis, e, kurias turime Europoje e, ir kuris būtų pagristas pirmiausiai vertybės, vertybių ir inovacijų grandyje. Ypatingai svarbu, kad inovacinių grandinė e, turėtų glaudžią sąsają moks, e, su, tarp mokslinių tyrimų ir rinkos. Manau, mes tikrai galėtume pasinaudoti tą vertės grandinę, tuo modeliu, kuris egzistuoja Europoje e, tarp įvairių sektorių E, siekiant to proveržio, kuris mums e, būtinas Europoje. E, pasinaudodami šiuo modeliu turėtume paskatinti šią vertės grandinę įvairiuose sektoriuose ir ne tik skatintų, bet ir tenkintų įvairius naujų produktų e, reikalavimus e, įvairiuose sektoriuose. E, iš šiuo požiūriu Europos chemijos pramonė tikrai yra efektyvus postumis Europos inovacijų e, srityje. E, tai yra ir e, tai kūriamos naujos medžiagos ir, ir tobulinamos medžiagų savybės. Norėčiau baigti paminėdama tą aplinkybę, kad Europa šiuo metu yra tam tikro sumuštinio situacijoje, kad mm, viskas, kad būtų, kad būtų pasiekta inovacijoms palanki aplink, aplinka, mums reikalingos ne tik lėšos, bet ir strategija ir infrastruktūra. Mes turime suteikti uh, viltį ir skatinti svajonės, kadangi inovacijos yra ne tik problemų sprendimo būdas, bet ir įkvėpimo šaltinis. Dėkoju. Grazie. Dėkoju. Žodis suteikti, suteikti poniai Ford. Ačiū. Norėčiau Visų pirma, dėkoju už puikius pranešimus. Norėčiau paklausti pona Karo dėl verslo idėjų fondo. Jungtinėje karalystėje pas mus yra struktūriniai fondai, e, kurių lėšos naudojamos e, finansuoti e, rizikos kapitalui. Tačiau nėra fondų skirtų finansuoti MVI kurių tyrimai finansuojami per Europos subsidijas. Ar manote, kad būtų naudinga skirti tam tikras lėšas konkrečiai šiam tikslui? Nes aš manau, kad ne visi tyrėjai nori galvoti apie, an, iš anksto nori galvoti apie jų idėjų komercializaciją. Tačiau taip pat egzistuoja spraga susijusių su pagalba, kaip MVI įeiti į rinką. Taigi galbūt būtų naudinga tam tikrą MVI skirtą e, lėšų dalį atidėti į fondą skirtą padėti joms e, užsitikrinti kofinansavimą kartu su verslo angelais ar per rizikos kapitalą. Ačiū. Žodis poniai Thompson. Ačiū pirmininkė. E, man kyla klausimas, kurį turime aptarti iš esmės, dėl to, kaip apibrėžiame pramonę, kadangi angliškai pramonė e, reiškia visas pramonės, bet vokiškai žodis industry e, reiškia tik gamybą. Man atrodo, kad reikia apibrėžti aiškiai, kad mes kalbame ne tik apie apčiuopiamąją ekonomiką. Svečias iš Amerikos kalbėjo, kad 40 e, procentų darbo vietų buvo sukurta pr programinės įrangos pramonės sektoriuje. Kompiuterinių žaidimų pramonė labai išsiplėtojusi Šiaurės Europoje. Piteri, jūs esate iš Junknės karalystės. 15 procentų uh, darbo jėgos dirba pramonės, gamybos pramonėje, o labai didelė pramonės dalis atitenka kūrybiniai pramoniai, dainų pramoniai. Mes girdėjome apie chemijos pramonę, oro erdvės pramonę, bet man atrodo būtų įdomu išklausyti ko nors, kas galėtų papasakoti apie tyrimus neapčiuopiamose ekonomikos rytise, turizmo Maliorkoje srityje. Nes ateityje Europoje daug lėšų turėsime užsitikrinti iš turizmo būtent. Todėl, manau, svarbu apibriežti, ką turime galvoje kalbėdami apie pramonę ir kaip įtraukti neapčiuopiamą nematerialėje ekonomikos e, dalį į, į, į, šią, į šią diskusiją. Ačiū dabar ponia Kobič. Ačiū. Daktaras Werneris e, pa, pasakė labai įdomų pranešimą ir pasirodo, kad inovatyvus procesai reikalauja ilgalaikio planavimo. Nes ilgalaikis planavimas leidžia mums atsižvelgti į visas aplinkybės ir tendencijas. Mm, aš norėčiau patikti klausimą jam. Kaip galėtume įtikinti pirmąjį pirkėją, kuris pirks aukštų technologijų produktą, kuris negali patikrinti to produkto vertės? Kaip padėti įtikinti tokį žmogų? Ir poniai Dekaro klausimas dėl verslo angelų. Visi žinome, kad tyrėjai ne visada sugeba ar neturi progos užtikrinti tinkamą idėjų sklaidą. Taigi institutai ir universitetai turi padaryti tai, ką jie daro patraukliu išoriniam pasauliui, nes tyrėjams, mokslininkams rūpi visai kiti dalykai. Jie kartais nemoka parduoti, taip sakant, savo rezultatų. Tai yra trūkstama grandis, to mums reikia. Mums reikia, kad daugiau žmonių reklamuotų rizikos kapitalą. Ir kalbant apie kredito institucijas, reikia padėti jiems suprasti, kokiu, kokį potencialą turi moksliniai tyrimai. Daktarė Veringai, prašom atsakyti. Aš taip pat esu vokietis ir nesakyčiau, kad industrijai vokiškai reiškia tik gamybą. Man tai reiškia taip pat ir mediciną, pramoginę pramonę, ir taip toliau. Antra, Kaip užtikrinti, kad produktas patektų į rinką? Jūs esat visiškai teisūs, kad mokslininkai ne, ne visada moka užsimti viešaisiais ryšiais. Produkto konkurencingumą reikia užtikrinti, jo patrauklumas labai svarbus, taip pat ir funkcionavimas. Ir pavyzdžiui, oro, oro ir erdvės pramonėje m, mm, labai svarbu užtikrinti technologijų paruošiamumą. Pa Labai paprasta ten. Produktas yra sertifikuotas. Ir tą patį galima padaryti kitose sritise, galbūt šiek tiek skirtingais. Skirtingai pažvelgus į mobiliuosius telefonus, pamatote, kad jie perkami nors ir neveikia. Taigi, turime užtikrinti, kad produktas yra geras, patrauklus, funkcionuojantis ir Aišku, jaunieji verslininkai taip pat turi nepamiršti ir viešųjų ryšių veiklos. Grazie. Chiara De Caro. Ačiū, Chiara De Caro. Atsakant į pirmąjį klausimą apie MVI, aš visiškai sutinku, kad MVI vaidmuo yra esminis ir ne tik MVI, bet taip pat ir ir didelių įmonių. Europoje to pasigendama. Labai gerai buvo apibūdinta, e, apibūdino kaskadinį efektą. MVI finansuoja inovacijas, didelės įmonės finansuoja in, in, in, inovacijas, taigi susikuria visa sistema, kuri gali inovuoti. Tačiau situacija čia keičiasi, mes pastebime, kad uh, didelės įmonės įsitraukia į ankstyvasias inovacijų stadijas. Korporacijos Europoje taip pat vis daugiau investuoja į naujų į savo įmonių kūrimą. Taigi einama į priekį, tačiau reikia paramos MVI, kurios užseima inovacijomis. Taip pat esamys yra tos įmonės, kurios pritraukia daugiau mm, užsienio investicijų lyginant su ankstyvos stadijos įmonėmis. Atsakant į antrą klausimą, taip, aš sutinku, kad mokslininkai neturi laiko ir įgūdžių ir jie visai neturėtų užsimti reklamavimu. Ir nuo pat projekto pradžios jie turėtų pasirūpinti, kad komandoje būtų rinkodarininkas, kuris galėtų reklamuoti jų projektus idėjas. Ačiū. Grazie. Loredana. Ačiū. Loredana Gynėja. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie gamybą. Manau, kad turime pažiūrėti į Europos stipresias pusės. Ar tikrai galime prilygti kitiems IKT sektoriuje, pavyzdžiui? Ar iš tikrųjų mes apriepėme viską, ką galėjome, kad užtikrintume Europos strateginių interesų paisimą? Nemanau kadangi, na, norėčiau pateikti e, Saulės baterijų pavyzdį. Mes Europoje atlikome visus e, tyrimus e, ir plėtrą, bet jie gaminami Kinijoje, o mes perkame tas baterijas. Taigi manau, kad turime pagalvoti apie tai, ko reikia Europai ir ko ji pasiektų, turėdama tas priemonės, kurias turi. Negalime savo leistų, leisti tiek pinigų skirti, kiek JAV ar Kinija skiria tyrimams ir plėtrai. Mes neturime tos pačios valdymo struktūros, kaip jie, kad turi, kur viskas vyksta labai greitai, jeigu to norima. Ir su tuo reikia susitaikyti. Ačiū. Grazie. Ačiū. Marija Gracija Karvalijo. Ačiū. Norėčiau padėkoti kalbėtojams. Pasirašiau kelias rekomendacijas. Aš norėčiau atkreip, atsakyti į kolegės Britė Thompson komentarą. Aišku, pramonės apibrėžimas turi būti bendro pobūdžio, tačiau norėčiau priminti, kad IKT komisijos pasiūlyme yra pirmoji tema ir jai suteikiama didelė svarba. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tyrimai iš apačios į viršų neturėtų priklausyti tik pirmajam ramščiui, bet turėtume juos praplėsti ir į pramoninę lyderystę. Jie turi būti lankstesni. Taip pat reikia praplėsti mm, komisijos e, pasiūlyme esančią pramonės apibriežti. Ačiū. Ačiū dabar kolegas Skinneris. Norėčiau atsakyti į Vicky Ford pastebėjimą. Aišku, Junktinėje karalystėje buvo regioninės plėtros agentūros iki to, kol jos buvo panaikintos dabartinės vyriausybės. Ten būdavo regioniniai rizikos kapitalo fondai vakar, vakarų, vidurio vakarų regionas buvo vienas iš tų regionų, kur tai pasis, pasiteisino. Galbūt reikėtų jas atkurti, tas agentūras ir taip pat įdėkti infrastruktūrą visoje Europos Sąjungoje, kad pažiūrėtume, kad tai, kas e, pasiteisina vietiniu lygiu, galėtų pasiteisinti ir visoje Europos Sąjungoje. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad mes turėtume programinį įrangą. Tačiau turime pagalvoti, iš kur jie kils. Naujos idėjos kyla iš mažų ir vidinių įmonių srities. Vaikai, penkiolikmečiai ir šiek tiek vyresni dalyvauja tame procese. Tuo reikia pasinaudoti, o nepalikti visų galimybių Kalifornijai. Rizikos kapitalas. Aš sutinku, kad reikia daugiau informuoti apie rizikos kapitalą, bet atrodo, kad Europa turi du veidus. Ji balsuoja už labai siaurą alternatyvių investavimo fondų e, veiklos sritį, uždaro veiklą dėl bankų likvidumo problemų, tačiau paskui sako, kad verslui reikia pinigų. E, fina, politikai kaltina finansinį sektorių, finansinis sektorius kaltina politikus. Negalima tai, kad taip testusi. Amerikoje jau bankai atsigauna, atsigauna augimas. Man atrodo, mes smarkiai atsiliksime, jeigu ko nors nedarysime. Ačiū. Bene, grazie. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems. Dabar jau periname prie trečiosios e, e, diskusijos dalies pabaigos. Tribūnoje pasikeis kalbėtojai ir mes galėsim pradėti ketvirtąją dalį. Vėluojame maždaug 20 minučių. Pavyko šiek tiek pasivyti. Thank you.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 Bene, iniziamo questa ultima sessione di lavoro. Taigi pradedame paskutinę e, diskusijos dalį. Žinau, kad visi jau šiek tiek pavargo, tačiau stenkimės išlaikyti dėmesį iki galo ir suteiksiu žodį Kristijanui Eileriui, kuris pristatys šią diskusijos dalį. Gerbiamoji pirmininkė, kolegos. Ši dalis bus labai įdomi, nes čia kalbėsime apie grinuosius pinigus. Norėčiau pasveikinti e, tuos dalyvius, kurie iškentėjo iki mūsų klausimo pabaigos. Kaip suprantu, jūs visi norit kalbėti apie dalyvavimo taisyklės Ir kaži, ar bereikia jums ir sakyti, nes jūs esate e, Europos mokslo atsidavę žmonės, kokio masto iššūkis mūsų laukia ir kiek supaprastinimo reikia. Girdėjote pasiūlymus ir galėsit išsakyti savo nuomonę apie E, siūlomus pakeitimus, ar dėl to palengvės padėtis ar ne. Aš išsakysiu savo nuomonę. Iš principo, manau, kad mes pasiekėme rimtą persilaužimo tašką kad programa būtų patrauklesnė, konkurencingesnė tarptautiniu mastu. O kalbant apie horizonto 2020 patrauklumą, turime suprasti, kad svarbiausia viską nulems pinigai. Be abejo, reikia vienodų taisyklių, kurias paremtų įvairios frakcijos. supaprastinome darbo laiką, PVM. PVM išlaidas dabar jau galime nurašyti. Įvairios apskaitos sistemos yra numatytos, kaip jas galima pakeisti. Taip pat yra visa eilė dar mm, klausimų, dėl kurių nesutarėme ir kuriuos reikėtų aptarti su taryba ir komisija. Pirmiausia, tai e, yra susijęs su suderintų kompensavimo mechanizmu. Du subsidijos tarifai 100 e, procentų plus 20 procentų. Mokslinės tyrimo veiklos 77 taisyklė e, novatoriškai veiklai. Daugeliu universitetų 100 procentų plus 20 procentų yra labai primtinas skaičius. Tačiau tokios suderintos taisyklės nėra labai palankios e, tiems, kas patiria didelės neties, tiesiog, netiesioginės išlaidas. Pirmiausia, turime galvoje universitetus ir kitas mokslinio tyrimų institucijas. Turim siekti kompromiso. Jau parengėme nemažai pasiūlymų. visapusiškas kompensav, visiško kompensavimo modelis yra numatytas e, tam tikroms e, institucijoms, taip pat yra numatyta galimybė pasitraukti iš taisyklių taikymo. Tačiau šis kompromisas netenkina visų. Mes taip pat norėtume užtikrinti, kad programa netaptų dar sudėtingesnė. Mes nenorim, kad ES būtų sukurti 27 e, visiško kaštų kompensavimo modeliai. Ir paskutinis klausimas skirtumai tarp mokslinių tyrimų veiklos ir inovacijų veiklos finansavimo. Esmė yra ta, kad šie pasiūlymai turės būti gyvendinti praktiškai, todėl turim suprasti, kada baigėsi moksliniai tyrimai, kada prasideda inovacijos. Ta skirtumą išvelgti nėra lengva ir glūdi daug paslėptų barjerų. E, įsiranda pavojus, kad šios rytis bus atskirtos dirbtinai ir tai būtų nenaudinga inovacijų ciklui. Taip pat turim suprasti, kad dirbame tarptautinėme kontekste. Amerikiečiai labai atidžiai mus stebės ir taip pat išvelgs, pavyzdžiui, į tai, kaip elgsis PPO priimdamas sprendimą dėl e, tam tikrų bendrovų veiklos. Valstybės paramos e, taisyklės yra labai rimta problema. Mes nekalbame apie gryną inovacijų programą. Turime suprasti, kad e, reikia atitikti PPO taisyklės. Džiaugiuosi, kad šiandien tarp mūsų yra visai eilė suinteresuotų pusių atstovų. Nuo universitetų, kitų mokslinių organizacijų, neuniversitetinio ligmens iki Europos e, kosmoso e, pramonės, kurie atstovauja ponas Giovanni Bertalonė. R ir T komisijos pirmininkas Taip pat ASD, Europos oro erdvės ir gynybos pramonės asociacijos. Taip pat su mumis yra ponas Mengelers, kuris atstovauja EARTO, Europos e, mokslinio tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija. Taip pat ponė Jennifer Bones, kuri yra Kembridžo universiteto Russelo grupės e, tarptautinės strategijos vicepirmininkė, vicekanclerė. Pirmiausia, sutiksiu žodį ponui Bertolonį. Madam Chair. Pone pirmininkė. Pone Erler, parlamento nariai, ponios ir ponai. Man itin malonu šiandien dalyvauti šiame posėdėje, atstovauti oro erdvės ir gynybos pramonės asociaciją Europoje. Net ir po profesoriaus Burtono Lee prezentacijos. E, net ir e, dėl to, kad kalbu po to, nes, man tam, nes dabar man iškilo tam tikra tapatybės krizė. Ar mes esame e, transporto srities pramonininkai, ar esame programinės įrangos pramonės atstovai. Galbūt mes turėtume gal organizuoti videokonferenciją apie Europos piliečių pervažimą. Taip pat turėtume turbūt klausyti, kodėl BRIC valstybės tiek daug dėmesio skiria e, kosmoso erdvėje, aeronautikai, e, bet e, galiausiai aš šiek tiek apsiraminau, nes atrodo, kad daugiau negu 70 procentų vidutiniškai veiklos šioje srityje yra susiję su informacijos ir komunikacijų technologijų uh, programiniu įgyvendinimu. Taigi, e, ASD atstovauja 20 valstybių Europoje aeronautikos, kosmoso saugumo ir gynybos bendrovės. Iš vis mes turime 2000 bendrovių ir 80 tūkstančių tiekėjų. Daugelis jų yra mažos vidutinės įmonės. 2010 metais tai sudaro daugiau negu 700 tūkstančių darbuotojų ir e, maždaug 163 milijardų apyvartai. Šiandien norėtumėm sutelkti dėmesį į aeronautikos ir kosmoso ir saugumo sektorių civilinę dalį, tai yra mūsų veiklos civilinė dalis. E, ši Šie sektoriai visiškai e, tenkina Europos strategijas ir politikos kryptis, nes e, ASD e, sveikina Europos komisijos pasiūlytą požiūrį ir siūlome, kad horizonte 2020 pasiūlyta inovacijų politika būtų patvirtinta. ASD supranta, kad reikia geresnio bendradarbiavimo tarp mūsų sektorių, mokslinių centrų ir universitetų. Šiandien aš norėčiau e, pasidalinti su jumis savo nuomonėmis apie e, mokslinio tyrimų programavimo novatariškumą Europoje. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į patirtį, kurią esame surinkę, struktūriz, sukaupę, struktūrizuodami Europoje mokslinius tyrimus. Inovacijos yra esminis dalykas, todėl mūsų E, bendrovės per metus investuoja maždaug 12 procentų pajamų į mokslinius tyrimus ir inovacijas kad būtų sukurti ekologiški ir veiksmingi produktai, kuriuos galima būtų teikti be, be augančioms pasaulio rinkoms e, griežtos konkurencijos sąlygomis. ES pramonė negali konkuruoti kainomis su bes, s, e, naujai atsiveriančiomis valstybėmis. Todėl mes turime kurti technologinės inovacijas. Inovacija e, gali e, mačia, nes turime labai kvalifikuotą darbo jėgą Europoje. Tam, kad Europa išliktų konkurencinga, būtina išlaikyti testinumą ir matomumą. Apie testinumą. Norėčiau Jums pateikti konkretų pavyzdį, kad parodyčiau, kaip mūsų ASD sektoriui e, prisideda prie ES mokslinių tyrimų raidos. Aeronautikos pramonė yra labai glaudžiai susijusi su tiekimo grandinė. E, stambiausi integruotojai Tai yra remiami tūkstančių tiekėjų ir tiekėjų tiekėjų. Tas, ta stipri ir patikima tiekimo grandinė susideda daugiausiai iš mažų ir vidutinių įmonių ir tai yra e, gyvybiškai svarbu mūsų sektoriui. Prireikia, nepamirškime, kad metų daugybės metų prireikė, kad tokie tinklai būtų sukurti ir išsaugoti. Todėl santykiai su mažosnėmis bendrovėmis yra labiau susiję su partnerystėmis negu su paprastu vartotojo ir tiekėjo bendradarbiavimu. Be to, mes jau esame sukūrę glaudų ilgalaikį bendradarbiavimą su mokslinio tyrimų organizacijomis ir e, akademinė bendruomenė. Bandydami e, sumažinti skirtumą tarp ankstyvųjų fundamentaliųjų tyrimų ir praktinio pritaikymo, mes bendradarbiavame su Europos komisija. Galiu pasakyti, kad mūsų e, bendruomenėje e, yra oro uostai, e, avialinijos, oro navigacijos paslaugų tiekėjai. Taigi tai yra pavyzdys rodantis transsektorinį bendradarbiavimą siekiant patieksti, pasiekti horizonto 2020 tikslų. Ši bendruomenė realiai yra susijusi su akare veikla. Tai yra patariamoji aeronautikos mokslinių tyrimų Europoje taryba. E, ji pradėjo veikti, akarė taryba pradėjo veikti maždaug prieš 12 metų. Dabartinė Europos technologijų strategija e, padėjo įgyvendinti politinius tikslus e, aviacijos rytyje, kaip jie buvo apibriešti FlyPass 2050 programoje. Ta programa patvirtino vicepirmininkas Kalas ir komisijos nariai Gėgan Kvin. Horizontas 2020 yra įtrauktas į šią viziją ir tai leidžia mums geriau suprasti, kaip aviacijos pasaulis atrodys 2050 metais. Ilgalaikis planavimas, kurį e, pasirinko Akarė, e, strateginė, akarė savo strateginėje mokslinio tyrimų ir nacijų darbo atvarkėje, gali būti pagrystas e, specifiniais aeronautikos sektoriaus poreikiais. Mūsų produktai yra labai kompleksiški, sudėtingi, E, jiems reikia daug technologijų ir kapitalo. E, be to, kūrimo ciklas yra labai ilgas ir tam reikia gerai struktūrizuotų mokslinių tyrimų. Praeitie e, esame matę, kad akarė buvo pateiktas kaip pavyzdys kitoms pramonės rušims, pavyzdžiui, kosmoso ir saugumo sričiai. Kosmoso sektorius E, remia idėją sukurti strateginę mokslinio tyrimų darbo tvarkę, kurie apimtų pramonę Europos komisija, ir kūrimas turėtų apimti pramonę, Europos komisiją ir kosmoso agentūras. Horizontas 2020 ženkliai prisidės prie koordinuotos Europos iniciatyvos, kuria bus sumažinta e, priklausomybė nuo neeuropietiškų šaltinių ir bus sukurta bazė kosmoso technologijų uh, ištobulinimui ir jų tinkamumui panaudoti kosmose. Lygiai taip pat e, yra pasiūlyta Europos saugumo suinteresuotų grupių inovacijų platforma, kuri bus labai naudinga kuriant dialogą ir stipresnius ryšius tarp uh, saugumo poreikių atskirose valstybėse narėse ir agentūrose ir horizonto 2020. Reikia pasakyti, kad e, šie pavyzdžiai patvirtina, jog reikia e, iš, užtikrinti pagal 7 mokslinių pagrindų programą pradėtų gyvendinti priemonių testinumą. Čia galėtume pateikti pavyzdį. Clean Sky programa. Tai yra puikus bendradarbiavimo tarp Europos komisijos, stambiausių aeronautikos bendrovių, mokslinio tyrimų centrų, universitetų ir daugelio mažų ir vidutinių įmonių e, pavyzdys. Ir jeigu mes pažvelgtumėm į e, mažas ir vidutinės įmonės konkrečiai, tai pamatytumėm, kad jos pasiekė 40 procentų uh, viešųjų pirkimų, lyginant su 10-15 procentų bendrai. E, mažos ir vidutinės įmonės gerai veikdamos gali atnešti labai daug naudos. Matomumas. Dėl matomumo mes itin sveikiname ponios Riera Madurel pasirinktą metodą. Ji akcentuoja, cituoju, e, labai sveikintume, jeigu komisija pasiūlytų uh, E, referencinės duomenys apie tai, e, kur asignavimai, e, iš kur asignavimai ateina į horizontą 2020 ir kokia yra teisinė bazė. Tuo pat metu mes sveikiname ponios Riviera Madurel pateiktą pasiūlymą dėl to, kad būtų kad e, būtų e, geriau suderintos e, tokios temos kaip visa apimanti inovatoriška ir saugi visuomenė atremiant ateities iššūkius. Su pasiūlyme naudinga yra tai, kad yra išskiriamas mokslo socialinis matmuo tuo pat metu užtikrinimas mokslo rezultatų pritaikymas visuomeniai, pavyzdžiui, e, krizių valdymo metu arba civilinės apsaugos e, tikslams, nes čia dar reikia technologinės e, pažangos. Baigdamas, aš norėčiau paminėti tai, apie ką jau kalbėjo ponas Elleris - dalyvavimo prioriteto taisyklė. Mes galvojame apie tris aspektus - prognozuojamumas, diskriminacijos nebuvimas ir e, integralumas. Dėl prognozuojamumo. E, pirmiausia, tai pasakytina apie finansavimo mastus. Taisyklė 100 e, procentų maksimumas nėra naudinga iš anksto bendrovėms apsiskaičiuojant, kiek joms reikės įnešti papildomai finansų. Nediskriminavimas reiškia, e, kad turi būti pripažįstami realūs kaštai, kurie bus kompensuojami vairių bendrovių dalyvaujant ES programuose. Ta fiksuota 20 procentų suma gali būti kenksminga tam tikroms bendrovėms, tarsi nuobuda joms gali būti, nes e, e, čia yra nekreipiamas dėmesys į tam tikras E, išlaidą susijusiu ES programų gyvendinimu. Atitinkamų kaštų e, integralumas, visų jų padengimas taip pat yra būtinas. Dėl intelektinės nusavybės teisių skliausteliuose galėčiau pasakyti, jeigu pasaulyje yra nors viena valstybė, kuri sugeba visapusiškai apginti savo intelektinės nusavybės teisės, tai tai yra Junktinės Amerikos valstijos. Uždarau skliaustelius. Taigi, dėl intelektinės susuvės teisų reiktų pasakyti, kad e, atviros galimybės naudotis rezultatai sukelia didelę riziką bendrai privačiam sektoriui. Be deramos apsaugos moksliniai tyrimai, e, naujovių kūrimas nebus naudingas Europos pramoniai ir Europos ekonomikai e, tiek, kiek tai turėtų būti daroma. Baigdamas aš norėčiau akcentuoti, kaip svarbu um, įvertinti iki šiol pasiektus rezultatus. Mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo veikla pagal 6 ir 7 pamatų programą, mokslinių tyrimų pamatų programą ir tokios iniciatyvos kaip Cezar, pavyzdžiui, leidžia Europai išlikti neribojama e, reglamentinės aplinkos, kurią sukūrė politinė institucijos esančios už ES ribų. ES mokslinio tyrimų programos todėl turi papildomą vertę ir jos yra atsakingos už tikrosios Europos tapatybės įgyvendinimą. Ačiū. Grazie, signor Bertolone. La parola. Dėkuoju, ponas Bertoloni. Jan Mengelis. Jis yra EARTO vadovas, tai yra Europos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos asociacijos pirmininkas. Man didžiulė garbė pristatyti mūsų organizacijos požiūrį e, dėl Horizontas 2020. E, ši diena buvo labai ilga mm. E, ir visi turbūt pavargote, todėl aš norėčiau e, pakalbėti apie vieną aspektą. E, kai universitetams yra būdingas, būdingi baziniai, fundamentiniai, fundamentalūs tyrimai, tai mūsų organizacijoje yra daugiausiai inovatyvių organizacijų, kurios remiasi akademiniais tyrimais. Universitetai e, teikia mums e, mokslinių e, tyrimų rezultatus, o mūsų organizacijos papildo universitetinius tyrimus, pritaikydama jų rezultatus inovacijoms. E, siekiama, e, e, kad mokslinių tyrimų rezultatai gautų kaip galima daugiau pritaikymų ir pasiektų kaip galima daugiau vartotojų. Tai tam tikslui reikalingos stiprios partnerystės tarp inovacinių bendrovių, universitetų ir kitų institucijų ERTO, Europos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija, turi 50, 350 narių e, e, ir kai kurios iš jų yra tikrai didelis mokslinių tyrimų organizacijos. 2011 metais 150 tūkstančių mokslinių tyrimų buvo atlikta E, atlikta mūsų organizacijose, kurių apyvartai siekia 23 milijardus eurų. 20 e, mūsų e, organizacijų apyvarta sudaro 25 procentus pagrindų programos finansavimo. Europos Sąjunga turi e, galimybių paskatinti inovacijas, atradimus ir jų pritaikymą. E, žinių grandinės ir, e, ir pramonės subjektų bendradarbiavimas sustiprina tai. Įtraukiant tarptautinės organizacijas ir smulkės bei vidutinės įmonės, padeda įdėkti novatoriškus produktus, produktus į rinką. Bendradarbiavimas tarp universitetų ir pramonės įmonių tikrai gali paskatinti mokslinius, try, e, mokslinius e, tyrimus ir paskatinti jų konkurencingumą. Visų e, pirmoji analizė atlikta e, mūsų įmonių dalyvaujant e, ir įgyvendinant e, septintąją pagrindų programą. Mes nustatėme, kad dalyvavimas buvo ypatingai didelis ir sudarė 40 proces, procentų. Mes sveikiname, kad pagrindinis programos 2020 dėmesys yra skirtas inovacijoms ilgalaikiams e, moksliniams e, tyrimams ir e, rydienos mokslui. Ir atsižvelgta į pramoninę lyderystę bei visuomeninius iššūkius. Pirmojo ramšio kontekste mes norėtume, kad biudžetas būtų peržiūrėtas ir nuk kreiptas e, į pagrindę į visuomeninių iššūkių bei pramoninės lyderystės tikslų pasiekimą. Mes taip pat norėtume e, ir sveikintume e, dėmesį į infras, mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimą, tame tarpe ir smulkių infrastruktūrų sukūrimą. Horizontas 2020 gali e, reikšmingai padėti e, Europai pasiekti e, Europą 2020 strateginių tikslų. Europos jėga šiuose srityse jau buvo pademonstruota aukščiausių ekspertų grupės susitikime. Mes taip pat sveikiname, kad teikiamas pakankamas dėmesys smulkių ir vidutinių įmonių įtraukimų į šį procesą. Siūlomas e, horizonte 2020 dalyvavimo e, e, mastas yra labai teigiamas poslinkis, tačiau būtina supaprastinti paramos gavėjų įsitraukimo į e, procesą e, sąlygas. E, ir sveikinama 100 procentų tiesioginių išlaidų padengimą. Komisijos šis siūlymas daugeliu įmonių vis dėlto so, atrodo nelabai pagristas. Tai yra paprastos ekonomikos klausimas, kadangi čia atsiranda 40 procentų netitikimas. Kas sumokės ta, tuos 40 procentų netiesioginių išlaidų, kurias e, patiria e, e, mokslinių tyrimų institucijos. Ir problema, problema yra tai, kad mokslinių tyrimo organizacijos neturi reikiamų lėšų Ir mm, todėl būtų labai sunku pasiekti horizontas 2020 ambicingų tikslų. Ir beveik pusė e, organizacijų nurodo, e, kad turės sumažinti savo dalyvavimą 20 procentų, o kai kurios net 50 e, procentų. Komisija jau e, ne vienerius metus yra e, raginama įdėkti, e, numatyti skaidrius atsiskaitimo principus ir naikinant, panaikinant tiesioginių sąnaudų nurašymo principą E, tam pritarė 40 procentų Europos universitetų. Čia yra sakoma, aš cituoju, tai aiškus žingsnis e, atgal lyginant su septintaja pagrindų programa ir siunčia neigiamą signalą Europos universitetams ir uh, mokslinių tyrimų institutams. Business Europe, o tai yra organizacija, kuri atstovauja 41 e, Europos verslo asociacijų, puikiai e, supranta, kokias pasiekmes gali būti turėti e, tas fiksuoto dydžio taikymas sąnaudų nurašyme Šį principą e, reikėtų taikyti ir netiesioginių išlaidų e, kompensavimui. Tai reiškia, kad 75 procentai e, turėtų būti dengiama tiesioginių ir 75 procentai netiesioginių išlaidų. Todėl turėtų būti e, galimybė bent jau pelno nesiekiančioms mokslinio tyrimo organizacijoms reikalauti e, visiškai padengti netiesioginės sąnaudas. O, o jeigu komisija e, ir toliau reikalaus šio savo pasiūlyto modelio prieimimo, tai e, tikrai nebus palanku daugeliu mokslinių tyrimų organizacijoje. Aš norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesio į kitus e, principus e, dėl e, dalyvavimo masto. masto. E, horizontas 2020 tai yra e, integruota mokslinių tyrimų e, programa kur numatyta e, mokslinių tyrimų e, sąnaudas, tiesioginės sąnaudas padengti 100 procentų, o inovacinių e, projektų tiesioginės sąnaudas padengti 75, 75 procentais. Atviros Puikus tikslas yra e, siekti atviros e, prieigos e, duomenų publikavimo, Ir nepamirškime, kad šios programos tikra, tikslas yra inovacija. Tai yra e, praktinis e, mokslinių tyrimų rezultatų e, pritaikymas. Todėl mes neturime demotivuoti savo mokslininkų, nepateikdami viešai prieinamai mokslinių tyrimų rezultatų. E, sąsaja tarp mokslo, e, mokslinių tyrimų ir inovacijų yra vienas iš stipriųjų horizontas 2020 aspektų. Taip pat aš norėčiau pabrėžti e, mokslinių tyrimų organizacijų e, ir asoci, jų asociacijų vaidmenį e, kaip e, tarpininko e, tarp mokslinių organizacijų ir e, E, vyriausybių. Dėkoju. Grazie, la parola per l'ultimo intervento. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas yra e, dr. Jennifer Barnes iš Kembridžo universiteto Russelo grupės. Pirmininkė, ponė Eller, Russell grupės vardu sveikinu sprendimą surenkti šį klausimą. Aš šios dienos pabaigoje norėčiau pakalbėti optimistiškai, kadangi manau, kad atstovauju sektorių, kuris gali pasiūlyti sprendimų šioms problemams, kurios buvo aptarto šiandieną. Tačiau prieš tai norėčiau pasakyti, kad kolega iš Erto kalbėjo apie, puikiai pakalbėjo apie supaprastinimą, todėl taupydama laiką savo prezentacijoje apie tai nekalbėsiu. Ačiū jam už tai. Norėčiau paklausti jūsų trijų klausimų. Kodėl reikėtų prioritizuoti investicijas Horizonto 2020 programoje? Kodėl svarbi yra kompetencija? Ir trečia, kaip Horizontas 2020 galėtų atnešti naudos visai Europai. Nes žinau, kad šiandieną aš jums, jūs kreipiuosi atstovaudama 25 e, geriausius pasaulio universitetus. Ir norėčiau konkrečiai aptarti, kaip jų dalyvavimas Horizonte 2020 galėtų padėti ne tik universitetų sistemai, bet visai Europai. Aš, dirbdama Kembridžo universitete, nedarau skirtumo tarp mokslininkų ir inovacijų. Man atrodo, per 20 metų tai nebuvo problema, kai e, uni universitetai, kaip, kaip pramonė pradėjo samdyti iš šalies mokslininkus ir visiškai nesunku įsivaizduoti, kaip mokslas padės pasiekti proveržio. Tačiau manau, kad Horizontas 2020 labai gerai dokumente atspindi tai, kad tai yra sistema, pagal kurią e, aktyviai tyrimais užsimantis universitetai vaidina svarbu vaidmenį pagal šią programą. Ši programa labai gerai numatė šį aspektą. Ji pripažįsta, kad pagrindinės inovacijos dažnai kyla iš nenumatytų proveržių arba naujai pritaikius egzistuojančias technologijas. Horizontas 2020 leis Europos šviesiausiams protams praplėsti žinių ribas, pritaikinami tokias per tokius veiksmus kaip Marie Curie veiklas ir atitinkamus instrumentus. Čia svarbu pastebėti, kad šis sakinys apibrėžia sistemą. Tai nėra kažkokie chaotiški veiksmė, veikėjai kokiame nors vaidinime. Tai yra konkrečios tiekimo grandinės grandis, kurioje pagrindinį vaidmenį vaidina universitetai. Kodėl svarbi kompetencija? Mes Europos parlamente daug kalbame apie vertę už pinigus, tačiau kadangi kalbėtojai klausia apie kūrybinės partne, pramonės šakas, noriu pasakyti, kad turime pagalvoti ir apie pinigus už vertybės. Ir čia horizontas 2020 per didžiulius iššūkius ir per numatytą sistemą, kurios pagalba padės moksliniams tyrėjams bendradarbiauti su MVI, vyriausybė ir pramonė, bando sukurti tokią ekosistemą turbūt pastebite Amerikos, amerikietišką akcentą mano kalboje. Aš esu kilus iš Amerikos, nors ilgą laiką dirbau Europoje. Ir aš manau, kad mes Amerikoje daug kur ir labai atsiliekame nuo Europos puikaus, puikios pažangos įvairiose sritise, kūrybinės srityje ir taip toliau. Kaip Horizontas 2020 galėtų padėti visiems europiečiams? Aš dabar norėčiau konkrečiai pakalbėti apie Kembridžo universitetą, kur pirmininkauju e, moterų koledžui, mažam koledžui. Mes turime pas mus mokosi Vengrijos, Lenkijos, Lenkijos, Čekijos e, vyriausybių siūstos moterys. Studentės iš Rumunijos paklausiau, ar jai Kembridže buvo sunku. Ji mokosi inžinerijos. O Kembridžė, kaip žinia, sunku mokytis inžinerijos, ypač pirmakursiams. Ji į mane nustebusi pažvelgė ir pasakė, ne, jai labai įdomu mokytis inžinerijos, bet jinai labai pasilgo namų. Ji geriausiai pasirodė pirmame kurse, dabar laukiame jos tolesnių puikių rezultatų. Mes, ji yra to, viena iš tų studenčių, kur, kur, kurią norėtume matyti Marie Curie veiksmuose. Tačiau ji nori grįžti į Rumuniją, baigusi studijas, kur ji, nu, aišku, norės įkurti MVI ir ten reikia užtikrinti sistemas, kurios leistų jai tai padaryti. Ir jai įkūrus jos MVI, jeigu jai pavyks, ji susivienis, susisieks su dar galbūt Kembridže dirbantiems, dirbančiais kolegomis jeigu aš skambu kaip kokia evangelistė, gal taip ir yra, nes aš užaugau Indijanoje ir galiu jūs patikinti, kad Indijanoje nebuvo kokių nors puikių universitetų sistemų. Kaip tik visą laiką buvo jaučiama, kad jie atsilieka nuo pakrantės esančių universitetų. Tačiau po pirmojo pasaulinio karo Indijanoje pradėjo kurtis uh, valstybinis universitetas pasamdęs vien tik europiečius, kad pasidalintų savo geriausią medicinos teisės ir muzikos patirtimi. strateginis, strateginis investavimas e, pagal Horizonto 2020 programą per septynerius metus e, leis sukurti progas daugelie valstybių narių pasiekti panašių rezultatų. E, šiandien aš atstovauju Raselo grupę ir mes esame pasiruošę suvaidinti savo vaidmenį Horizontė 2020. Mes žinome, kad bus kliučių ir sunkumų, bet noriu pabrėžti, kad yra labai daug kūrybinių, technologinių ir intelektualinių gebėjimų Europoje, kurie tikrai labai patirs daug naudos iš Horizonto 2020 programos. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Vanistelroj. Thank you, thank you very much. It was, it was a long... Labai ačiū. Labai ilga šiandien diena buvo, todėl tik vieną klausimą turėsiu. Aš e, turėjau galimybę lankytis Kembridžė, nes turėjom mainų programą mūsų e, mokslo bendradarbiams ir e, tyrėjams. Ir ITRE e komitetas prisidėjo prie šios mainų programos. Puiku, kad mes sugebėjome pasiekti tokį pažangos lygį ir mes e, akcentuojame tuos novatoriškus rezultatus. Bet tai nėra mūsų problema. Mūsų pagrindinė problema yra pateikti tuos dalykus rinkai, užtikrinti tą inovacijos pateikimo rinkas rautą. Apie tai jau kalbėjo ir kiti kalbėjusiai. O mano klausimas būtų toks. Kokių priemonių mums trūksta? Pagalvokite apie dalyvavimo taisyklės, pavyzdžiui, ir apie pramonę. Pavyzdžiui, šiandien turime pagrindinės e, įgalinančias technologijas. Jos turėtų būti panaudotos e, inovacijoms kurti. Dažnai tokie dalykai pasiekia produkcijos gamybos lygmenį, e, išeina iš už ES ribų, nueina į kitas pasaulio dalis. Ką mes galėtumėm padaryti, kad naujos idėjos ir naujos priemonės e, išsaugotų savo vertingumą šioje pasaulio dalyje? Ar nereikėtų tam tikrų iniciatyvų ateities pramonininkams, pavyzdžiui? Gal reikėtų numatyti tam tikrus valstybės pagalbos planus ar panašiai? Will... Labai trumpai atsakysiu, bet įsivaizduoju, kad mano kolegė tą patį padarys. Glant. Ponas Glanter. Yeah harte Spielregeln hier bei uns. Ja, ich... Griežtos taisyklės šitam posėdį. Du klausimai. Vienas iš klausimų iškylančių, mes, kai mes kalbame su dalyvaujančiais, yra paraiškos teikimo du etapai. Procesas sudėdins iš dviejų etapų. Vienas iš pranašumų yra tas, kad e, pirmajame etape, teikiant paraišką, dar nereikia padaryti visko. Bet yra tokių, kurie sako, kad jau ir pirmasis etapas reikalauja labai daug pastangų. Norėčiau iš jūsų sužinoti, ar jūsų nuomonė tai yra gerai ar blogai. Toliau Bertalu, ponui Bertalonį klausimas. Intelektinė nusavybė ir licenzijų patentavimas. Ar būtų naudinga jeigu iš anksto būtų susitarta, kam priklausys patentai ir kaip su jais bus elgiamas. Nes kol kas formuluotė labai e, neišbaigta ir netrodo, kad jie yra labai patraukli. Ačiū. Grazie, signor Odi. Odi. Merci, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl supaprastinimo. Šiuo klausimu mes labai daug dirbame parlamente mes sugebėjome susilaukti rimtos daugumos paramos, kad būtų supaprasminta sistema naudos gavėjams. Aš išklausęs visų pasisakymų, ypač pirmininko e, Ertų pasisakymų, e, e, susidariau įspūdį, kad komisijos pasiūlyme yra keliama iniciatyva dėl visuomenių lėšų, valstybinių lėšų panaudojimo. Ar nereiktų kelti iniciatyvos, kad tarnybos Europos komisija atsakingos už mokslinius tyrimus ir už finansus labiau bendradarbiautų, nes dabar mes turime daug dokumentų, kurie priklauso e, finansų reglamentavimo sričiai ir jie dabar yra peržiūrimi kas trejus metus. Aš žinau, kad Europos parlamento lygių mes tokią iniciatyvą keliame. Ir paskutinė pastaba dėl dalyvavimo ir dėl iššūkių, kurie yra įvardinami e, išmanus e, integruotas transportas. Daugiau mes e, nebeišskiriame tam tikrų atskirų sektorių. Aviacija, kažkaip, septintojame program, pagrindų programoje buvo minima, čia jau ji nebepaminėta, bet aš manau, kad ji turėtų būti išskirta, nes tais reičiai reikia labai ilgalaikių investicijų. Mes savo pasiekimų turime uh, E, visoje planetoje. Ankstesnės kartos lėktuvai yra išparduoti visur ir apie tai mes e, turėtume kalbėti komisijos dokumente. Ačiū. Ir Kelly. Ponas Kelly. Uh, Kaip Lambertas sakė, diena labai ilga, bet diena yra labai gera, nes buvo labai gerų pasisakymų. Ir jeigu mes galėtumėm kažką apibendrinti ir tas išvadas įgyveninti, tai Europa būtų konkurencingesnė negu ji yra dabar ir 2020 strategija būtų sėkminga. Paskutinis dalykas, kurį aš norėjau pasakyti, yra susijęs su tuo, kas e, pono Mengelės pranešime mane suintrigavo. Jūs paminėjote finansavimo pakeitimą 75 procentų, 60 procentų, sakėte, tai netitinka komisijos intencijų. Vietoj to, kad padidintume finansavimą, mes mažiname. Norėčiau išgirsti daugiau e, įrodymų tuo klausimu, nes Europos viduje yra tikri, eks, dirba tikri ekspertai, kurie rengia tokius pasiūlymus. Mes jau tikimės, kad jie yra ekspertai. Norėčiau išgirsti komisijos atsakymą, nes atrodo neįtikėtina, kad e, pasiūlymas, kuriuo turėtų būti padidinami moksliniai tyrimai ir jie labiau paverčiami pritaikomais, verslo raidoje um, gali turėti priešingą rezultatą. Ačiū. Signora Ford. Pone Ford. Thank you. Ačiū. Norėčiau padėkoti e, daktarai Barnes už jos e, įkvėpimo dvasę, ypač dienos pabaigoje. Kembridžo universitetas yra įkvėpimo šaltinis ne tik kaip vienas universitetų lyderių, bet kaip ir uh, klasterinis universitetas, nes aplink Cambridge yra sukurta labai daug bendrovų ir mažų ir didelių. Dažnai kalbame apie tokius klasterius, kaip e, mūsų tolesnį siekį. Ta e, praktika turi būti propaguojama visoje Europoje. Bet kai jūs dabar kalbate su savo studentais ir jūs mums kalbėjote apie tai, e, Ar jūsų studentai greičiau įsivaizduoja tokius fizinius klasterius, ar jie būtų kur kas labiau linkę dirbti skaitmeninėse virtualiuosiuose klasteriuose? Pažiūrėjau, jūsų studentė galėtų grįžti į uh, Rumuniją ir dirbti iš ten su jumis per gal Marie, Cluster, Marie Curie programą ar panašiai. Ar uh, nėra taip, kad kita karta fizinius klasterius noriu pakeisti virtualiaisiais klasteriais? Ačiū. Dabar Mes turim tik vieną minutę. Po vieną minutę kiekvienam kalbėtojui, paskui vertėjai jau išeis. Giovanni Bertaloni. Missing instruments, uh, first question. Uh, Kokiu priemonių trūksta? Labai trumpai paminėsiu dvi galimybės. Viena jau puikiai apibriešta horizonte 2020. Mes turime galvoti apie uh, gamybą, kaip technologinę veiklą su sąlyga, kad naujas visiškai automatizuotas procesas leis Europai išlikti konkurencinga ir gamybos sektorėje. Taigi mes turime akcentuoti tą momentą. Antras dalykas - turime padėti. Kartais e, mes turime būti varomąją jėgą E, mažoms vidutinėms įmonėms. Aš e, galiu pateikti keletą pavyzdžių, kai bankai, universitetai, stambios bendrovės bendradarbiauja tam, kad um, būtų užtikrintas gerų technologinių įmonių funkcionavimas. Aš manau, kad mes jau uh, E, IPR intelektinės nusavybės teisų problemą išsprendėme, kai e, sureguliavome patentų klausimą. Jeigu mūsų patentai bus, stipri, tai bus stiprus, tai ir rinkoje busime mes stiprus ir tai galiausiai išspręsim intelektinės nusavybės teisų problemą. Visiškai sutinku su tuo, kad klasteris ar kad ir koks pavadinimas būtų duotas tokiam dariniui, yra labai svarbus užtikrinant horizonto 2020 horizontalų įgyvendinimą. Ola uh, Mengelers. Toliau ponas Mengelers. In view of time, I think I will try to focus on two trūkstant laiko, aš norėčiau sutelkti dėmesį į du klausimus. Pono Kelį ir pono Fonistelroj atsakysiu. Pradėsiu nuo pono Kelį. Aš bandžiau pasakyti, kad e, labai daug mokslinio tyrimo potencialo glūdi Europoje ir tas potencialas yra naudojamas pagal pagrindų programas. E, ir E, ar to galėtų patvirtinti, kad pagal naująjį modelį mes grįžtame prie septintosios pagrindų programos. Taip mes užtikrinsime, kad Horizonte 2020 nebejodamas galėtų dalyvauti EARTO organizacijos. Aš vis dar pasisakau už supaprastinimą, bet iš tiesų norėčiau, kad būtų suprasta, jog supaprastindami sistemą mes dabar e, iš dalies nubaudžiame tas bendrovės, kurios norėjo pasirinkti visiško, kompensa, visiško kaštų kompensavimo mechanizmą. Ir dabar e, netiesioginės išlaidos nėra visapuškai kompensuojamos, todėl mes siūlome tai, ką siūlome. Ponui Fanistelroj galiu pasakyti, jeigu mes e, žinotumėm e, stebuklingą raktą į greitesnį inovacijų raidą Europoje, negu buvo iki šiol, būtų kitaip bet mes Europoje jau amžių amžius esame labai galingi keisdamiesi. Ir e, galime išskirti dvi pagrindinės grandinės, kurios skatina mus keistis. Tai yra pirmiausia mokslininkai, universitetai, e, mokslinio tyrimų centrai ir e, gamybos pramonė. Šios dvi grandinės Europoje yra visapusiškai ištobulintos beveik visose valstybėse. Todėl mes turime daryti, ką galime, kad būtų e, rastas kuo trumpesnis e, tiltas tarptų dviejų grandinių. Ir baigdamas aš galiu pasakyti, kad valstybės paramos aspektas turbūt turėtų būti vertinamas ne taip, kaip daroma įprastai. Grazie, la signora Jennifer Barnes. Jennifer Barnes. In answer to the... Atsakydama į klausimą, kuris buvo anksčiau pateiktas ir jūs e, jį atsakėte, uh, Maždaug taip, kaip ir aš norėjau atsakyti. Pridursiu tik vieną dalyką. Tai dar nenusistovėjęs dalykas, bet anksčiau ar vėliau jis išaiškės. Jeigu per daug biurokratijos bus sukurta sistemoje, ir mes apie tai šiandien kalbėjome, tai mokslininkai dirbantis pasaulinio masto universitetuose bus linkę dirbti ten, kur bus daugiausia pinigų. Aš manau, kad yra norima prisidėti prie Europos darbo atvarkės, bet jeigu per daug sudėtinga bus tai daryti, tai bus sunku pritraukti mokslininkus. Toliau, Wiki Ford klausimas dėl e, e, fizinių ir virtualiųjų klasterių. Puikus klausimas, aš pati niekada apie tai nepagalvodavau. Manau, kad reikia dar kartą grįžti prie neuromokslų atlie, vykdomų tyrimų, kurie atliekami Kembridže. E. Turbūt jūs visi supratote, kad virtualieji tinklai jau egzistuoja tarp mūsų puikiai žinomų žmonių. Ir e, mes suprantame, kad pasikliauti tik virtualiaisiais tinklais yra neįmanoma, nes vis tik tai jie turi tam tikrų apribojimų, ypač kai kuriame kokie kompleksiniai, sudėtingi moksliniai projektai, kai tai yra susiję su didelė rizika. E, Aš įsivaizduoju, kad bus derinami virtualieji ir fiziniai ryšiai. Ir tai bus padaryta dar mūsų kartos gyvenimo metu. Ringrazio la signora Jennifer Barnes, ringrazio l'interprete. Noriu padėkoti Jennifer Barnes. Pirmininkė dėkoja vertėjams ir prašo dar keletą minučių padirbti. kad Kristijanas Eileris padarytų išvadas. Trys minutės Kristijanui. So end, language... Taigi galiausiai aš kalbėsiu europiečių kalba, tai yra anglų kalba ir apibendrinsiu. Esu labai dėkingas poniai Barnes, kuri paminėjo, kad šiuo metu atsiveria daug galimybių. Pažvelkime Sanfordo šūkį. E, ir e, mano nuomonė jis išlieka aktualus. Šiuo metu e, yra galimybių atsivėrė ir aš manau, kad pasiūlymas yra labai geras. Mes siekiame supaprastinimo. Programa bus žymiai patrauklesnė, jeigu mes ją supaprastinime. Mes padarėme jau labai daug. Parlamentas struktūrinškai vertina padėtį. E, Briuselėje mes prieš porą metų tą temą kalbėjom, nuolatinė grupė parlamente to klausimu dirba. Mes turim tiesiog išsiaiškinti, ką reikia padaryti. Mes e, ieškome ar to galimybių pasitraukti, jeigu jos to nori, bet e, prieš tai reikėtų sutvarkyti sertifikavimo sistemą. Aš esu tikras, kad sprendimą rasime. Iš principo, turėtume atidžiau vertinti mišrių kaštų modelius. Aš atrodo šneku vengdamas pagrindinės temos, bet iš esmės mes turėtume aiškiau suprasti, kaip dirbsime su mišriais modeliais, nes labai svarbu, matant inovacijų grandinę, suprasti, kaip e, praktiškai viskas veikia ir mišraus finansavimo modeliai yra reikalingi. E, parlamentas ženkliai prie to prisidės. Manau, kad komisija yra žiauresnė negu audito rūmai. Audito rūmai atlieka labai svarbu vaidmenį, bet e, praktiškai tai tarnauja tik parlamento kontrolės funkcijai Taigi tai, ką mes darėme, buvo daroma bendradarbiavimo dvasėje. Mes e, surinkome žmonės iš skirtingų generalinių direktoratų, nuolat palaikome dialogą su audito rūmais, tarėmės, e, dėl kurių modelių galėtumėm susitarti, kurie būtų e, saugesni komisijos požiūrį ir šiek tiek palengvintų naštą komisijai, bet tuo pat metu mes laikomės pozicijos, kad turime ginti Europos mokesčių mokėtojų interesus. Bet čia galimybių yra, sprendimą galime rasti. Parlamentas ženkliai prisidės, rasdamas modelius palengvinti biudžeto kontrolę ir supaprastinti padėtį. Baigdamas, manau, kad galime būti optimistai Darbo yra, mes esame pasirengę dirbti taip kaip niekada anksčiau, e, tenkiname Lisabonos darbo tvarkės tikslus ir galiausiai tikiuosi bus viskas supaprastinta taip, kad valstybės narės nebeturės būkštauti dėl e, varžymusi tarp valstybių narių programų ir Europos programų. Ačiū. Grazie a tutti per i membri della Commissione ITRE. Ačiū ir rytoj iš ryto 9 val. įtre komiteto posėdis.